Eh bien, nous allons euh, commencer. Taigi, pradėkime darbą. Labas rytas visiems, dėkui, kad susirinkote. Šį rytą mūsų programa bus labai intensyvi ir e, aš suteiksiu iš karto žodį dalyviams mūsų klausimo. Trumpai dar pristatysiu temą prieš tai. E, E, humanitarinė pagalba yra labai svarbus dalykas, ją reikia teikti kaip galima greičiau, nes jos tikslas apsaugoti gyvybės. E, Humanitarnės e, pagalbos teikėjų galimybės teikiant pagalbą ir siekiai turi būti išlaikyti neutralumą, bet dažnai jų darbas susiduria su kariniais apsaugos aspektais Kalbame pirmiausiai apie humanitarnę veiklą teritorijose, kurias nukentėjo nuo gaivalinių nelaimių, karinių konfliktų, teikiant pagalbą reikia užtikrinti, kad kariniai pajėgumai teikiant humanitarnę pagalbą būtų naudojami tik tai kaip paskutinė priemonė, laikantis jungtinių tautų patvirtintų dokumentų. Kartais armija gali padėti e, teikti humanitarinę pagalbą, kaip kad buvo Haičio atveju po žemės drebėjimo. E, labai dažnai saugumui humanitarnių darbuotojų iškyla pavojus e, ir formuojant ES O išorės politika, humanitarinis aspektas yra labai svarbus, reikia kalbėti apie tai, kokia jinai yra ypatinga ir svarbi. E, reikia siekti Europos konsensuso dėl humanitarnės pagalbos teikimo ES, reikia, kad e, komisija, taryba pasiektų konsensusą, reikia, kad pagalba būtų teikiama e, skaidriai E, Europos išorės veiksmų tarnyba čia suvaidins labai svarbu vaidmenį, taip pat ir komisija. Komisija turėtų imtis e, informavimo veiksmų, turi kalbėti apie tai, kokia yra svarbi humanitarnė pagalba e, išorės politikoje Taip pat e, reikia galvoti apie tai, kaip palaikyti dialogą tarp humanitarinio ir karinio aspekto, nes kartais e, karinis aspektas taip pat yra labai svarbu. Šiandien mes dirbsime e, trijose darbo grupėse pasisakys kalbėtojo, paskui surinksime klausimų atsakymų sesiją. Pirmoji sesija arba darbo grupė vadinasi ES ir krizių valdymas. Ar egzistuoja pavojus, kad humanitarnė pagalba bus politizuojama, militarizuojama. Mes turime valandą 20 minučių aptarti šiems klausimams. Keturi kalbėtojai pasisakys. Pirmiausia, ponas Rosmonten, kuris yra Daros generalinis direktorius, jisai uh, pakalbės apskritai apie pavojų, kad gali būti politizuojama humanitarnė pagalba. Paskui uh, pasisakys ponas e, Mačiai, po, ponė Ester Martinės, kuri atstovauja Keja International. Paskui ponas Miodzo pasisakys, kuris e, yra e, išorės veiksmų tarnybos atstovas. Aš norėčiau priminti visiems kalbėtojams, kad laiko neturime daug, E, visiems skirta maždaug 8 minutės. Ir prašau labai laikytis laiko limito, kadangi tokiu būdu norime sudaryti galimybės visiems e, dalyvauti diskusijose. Dabar žodį suteikiu ponui Rosmonten. Labai ačiū. Pone Štifler. Pabandysiu laikytis laiko limito, tačiau iš tiesų bus sudėtinga, norint pakomentuoti visą kontekstą. Džiaugiuosi, kad esu šiandien Europos parlamente ir kad dalyvauja tiek daug parlamento narių. Labai e, džiaugiuosi lyderystė, kuri buvo pademonstruota vertinant Europos konsenso dėl humanitarnės pagalbos. E, Aš taip pat labai sveikinu pranešimą apie išvadas dėl Europos konsensuso, kuris atitinka ir mūsų tyrimus bei vertinimus. Manau, kad pranešimas labai teisingai apibrėžė poreikį geriau suprasti ir informuoti apie humanitarnės pagalbos principus, vyriausybės įvairius padalinius ir e, išorės veiksmų tarnyba. Jie veikia pagal rekomendacijas, e, kurią atliko e, su peržiūros išvadomis, kurią atliko tam tikra grupė pagal Junktinės karalystės vyriausybės užsakymą. Mano organizacija Dara rengė metinę e, peržiūrą apie tai, kaip veikia humanitarnės pagalbos donorai kaip jie laikosi gerų donorystės principų humanitarnės pagalbos srityje. Mes siekėme užtikrinti, kad e, pagalba būtų grindžiama tik poreikiu ir nieko daugiau. Ir mes taip pat vadovaujamės svarbiausiais e, neutralumo, nešališkumo principais. Pirmininkė apie juos kalbėjo. Pernai metų tų ataskaitą, 2010 metų ataskaitą prie prie išvados, kad politizavimas ir e, militarizavimas humanitarnės pagalbos tampa vis didesnė problema. Buvo e, atlikta tyrimai e, pagal konkrečias e, šalis ir nustatyta, kad tiek primančios, tiek donorės šalis dažnai e, siekia sustiprinti karinį aspektą arba e, kaip pagalba teikia partnerės iš jungtinių tautų, pavyzdžiui, agentūrų. E, tai yra ypač aktualu esant kariniams e, konfliktams, nes reikia apsaugoti tiek civilius, tiek humanitarnės pagalbos teikėjus, darbuotojus. Jeigu pasižiūrėsime į Afganistaną, tai pamatysime, kad humanitariniai darbuotojai tikrai susiduria su dideliais pavojais. E, džiugu, kad kai kurios vyriausybės ėmėsi aiškios pozicijos e, siekdamos apsaugoti humanitarinę erdvę ir humanitarinius principus, kaip kad pavyzdžiui parlamentas e, ir taip pat jungtinės karalystės bei kitos vyriausybės dėl ES. E, noriu labai pagirti ECO humanitarnės pagalbos teikimo organizacijos darbą, kuri skirsto pagalbą pagal poreikį, išlaiko tvirtą poziciją dėl neutralumo ir nešališkumo, taip pat humanitarnės pagalbos nepriklausomumos, e, ją žiūrint atskirai nuo kitų tikslų. E, E, daugeliu ES šalių humanitarės pagalbos padaliniai taip pat taiko panašius principus, bent jau bando taip daryti. Tačiau kiti vyriausybės padaliniai kartais gali tokį principingą požiūrį pakirsti, jam pakengti. Ir Vienas dalykas yra požiūris į krizę, kartai, o įsitraukimas kartais būna paviršutiniškas, jam trūksta gilumo. Taip atsitinka todėl, kad ne iki galo suvokiami ypatumai humanitarnės pagalbos. E, tarpinė pežė priejo prie išvados, kad reikėtų labiau įtraukti visus politikus, e, armijos atstovus ir pilietinę visuomenę į šiuos klausimus. E, civilinis karinis koordinavimas. Nebūtinai šie dalykai tarpusavyje nedėra, nes e, kariuomenė dažnai vaidina svarbu vaidmenį, bet viskas priklauso nuo aplinkybių. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti aiškę takoskirą tarp humanitarinių ir karinių veikėjų. Humanita, e, jeigu padeda kariuomenė teikiant humanitarnę pagalbą, tai tai turi būti naudojama kaip paskutinė galimybė ir visuomet vadovaujant civiliams tai turi būti daroma. Mes pasižiūrėjome e, į humanitarnio atsako indeksą ir norime pabrėžti e, šį aspektą kaip labai svarbu. Kariniai e, e, elementai turi labai svarbų vaidmenį siekiant apsaugoti civilius gyventojus. Pavyzdžiui, Afganistano atvejs čia yra labai aiškus. Aišku, reikia kalbėti apie skirtingas karinės paėgas, nacionalinės Aš nekalbu apie karinės, sukarintas grupuotės. E, taip pat veikia tarptautinės pajėgos ar vienos vyriausybės pajėgos e, arba turinčios e, jungtinių tautų saugumo tarybos, veikiančios pagal jungtinių saugumo, tautų saugumo tarybos rezoliucijas arba ne. Taip pat yra taikdariai, egzistuoja gairės e, jų veiklos, su kuriomis jūs galbūt susipažinę. Uh, Oslo gairės egzistuoja šioje srityje apie e, civilinį karinį aspektą, vyksta peržiūra jų jungtinių tautų sistemoje ir e, jos apibrieš e, karinio civilinio bendradarbiavimo aspektą. Aš dabar nesiplėsiu, nes neturiu laiko tam. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Vienas dalykas - pagalba e, gaivalinių nelaimių e, atveju, pavyzdžiui, Pakistane nacionalinės karinės pajėgos e, pasitelktos ir jos dirba labai gerai, ypač naudojama logistinės e, jų pajėgos. Pakistano potviniai būtent geras yra to pavyzdys. Kitas e, dalykas, pirmininkė apie tai užsiemė, užsiminė. Uh, uh, tai yra tarptautinės pajėgos ir Haičio. Haičio atvejs yra labai aiškus. E, jų tikslas yra užtikrinti saugumą, apsaugoti piliečius, taip pat Demokratinė Kongo Respublika, taikdarėjoje veikia, svarbu jų, jų prievolė apsaugoti yra labai svarbi, nes fizinė apsauga yra įprasta nuolatinės kariškių vaidmuo, o pagalbos humanitarnės teikimas nėra kasdieninė įprastinė veikla. Kartais vis tik tai e, iškyla problemų ir kariniai elementai gali pabloginti padėtį. Ir pažeidžiama yra neutralumo erdvė, bijau, kad vėl reikia minėti Afganistaną. E, kalbant apie humanitarnę pagalbą ir poreikius, mes pirmiausia turime galvoti apie pirminius vietos gyventojų poreikius. Mes turime taip pat galvoti apie tai, kaip suteikti veiksmingą pagalbą žmonėms. E, neturime pirmiausiai vadovautis tiekimo aspektų. Reikia pirmiausia gilintis į poreikius. E, jungtinės tautos, nevyriausinės organizacijos, Raudonasis kryžius turi tokius pajėgumus, bet kartais ir karinės elementas gali būti svarbus ir e, kaip e, bandžiau pasakyti anksčiau, kontekstas turi būti labai aiškus. Kol kas neaišku, kaip bus su Libija ir koks bus tas ryšys. Gali būti, kad bus suplakti politiniai tikslai ir humanitarnė pagalba. Reikia svarbu, kad visi veikėjai suprastų, koks yra jų vaidmuo. Mes išnagrinėjome ir kitas krizės ir pastebėjome, kad kai kada vyriausybės uh, aiškiai kreipiasi į kariuomenę, uh, ir bando susijęti tai, kad reikia kovoti su sukilėlės ar panašiai, bet tai nėra humanitarnės pagalbos tikslai. E, dar e, kitas dalykas yra donorų prioritetai, pavyzdžiui, valstybės kūrimas, ekonominė plėtra ir tai e, trūkdo teikti humanitarinę pagalbą. Tai buvo Kolumbijoje ir Somalijoje. Kartais, e, e, kaip kad Zimbabvė ar Kolumbijoje, e, dėl to kilo problemų ir kartais humanitarinė pagalba tarsi bando išspręsti kažkokias vietos problemas buvusiose kolonijose. Reikia užtikrinti, kad e, kita veikla nepagilintų egzistuojančios humanitarnės krizės. Aš dabar neturiu laiko kalbėti apie uh, vyriausybės, vie, priimančias vyriausybės, valstybinius, nevalstybinius uh, veiksnius, apie militarizavimą, politizavimą humanitarnės pagalbos. Turiu jau baigti, taigi pasakysiu, kad svarbiausia yra remti pagalbą pagrįstą humanitariniais principais, nes toks yra jos principas. Europos parlamento valstybių vaidmuo turėtų būti toks, kad jie turėtų remti tarptautinę humanitarinę teisę, pagarbą visoms e, grupėms, įskaitant sukilėliams, taip pat parama, reikėtų pasakyti už paramą humanitarnės pagalbos teikėjams vietoje nes svarbiausia yra suteikti pagalbą tiems, e, kuriems jos reikia. Dėkoju. Dabar pasisakys ponia Martinės. Um, much, Strifler, and... Ačiū, ponas Strifler. Ačiū vystimosi komitetui, kad šiandien, štai kad surengė šiandien tos klausimus, nes dabar labai uh, svarbus metas ES užsienio politikos performuojam. Esu Esteras Martinės, dirbu Care International, tai yra tarptautinė vyriausybinė organizacija, dirbanti 87 valstybėse visame pasaulyje. Mes įgyvendame ilgalaikius ilgalkės um, vystimosi programas, atsiliepiant į humanitarinės uh, krizės. Mes esame uh, kelių koalicijų uh, nariai, skaitant Voice ir Concord. Kon E, tie tinklai veikia e, Briuselyje. E, norėčiau pradėti nuo preliminarių pastebėjimų. Galite įsivaizduoti, kad pagalbos politizavimas yra labai didelis susirūpinimą keliantis mums klausimas. Tai nėra abstrakti ideologija, mums nepriimtina politizuota humanitarinė pagalba, bet kaip ponas Mountain sakė, tai yra susijęs su mūsų programų, personalo saugumu, su mūsų paramos gavėjų. Na, interesais ir manyčiau mes galime daug ko pasimokyti iš patirties susijusios su provincijos atkūrimo būriais Afganistane ir e, iš tiesų ta aplinka kelia daug iššūkių ir čia labai svarbu, kaip mes e, atskiriame na, pagalbą teikiančius e, veikėjus, ypač karinius, todėl skaidrus valdymas labai svarbus ir e, tai svarbu teikiant pagalbą tiems, kuriems jos reikia, bet galite įsivaizduoti, kad visi tie ryšiai labai jautrus yra, čia reikia elgtis labai atsargiai, bendrai pajus manome, kad karas su terorizmu, e, bet ir taip pat toks e, požiūris, kaip laimėti laimėti vietinių palankumą, visi šitie klausimai sudėtingi ir šiandien tikimės, kad ES formuluos savo politiką ir praktiką nukreips efektyvesniu keliu, atsiriamant į patirtį ir e, tokių agentūrų, kurios veikia vietoje, kaip pavyzdžiui, KE. E, antroji dalis būtų vadinamasis kompleksinis požiūris. Na, tai yra NATO doktrinos svarbi dalis, bet tai vis svarbiau ir valstybėm narėm ir Europos Sąjungai. Yeah labiau integruotai reikėtų plėtoti e, turimas e, priemonės pagalbai teikti, e, teikti ir sprendžiant tokias situacijas kaip Afganistane. Tai iš tikrųjų karinės pajėgos ne visuomet gali tinkamai išspręsti krizės, kaip kad stebime Afganistane. Aišku, reikia ir tarptautinių organizacijų, ir NVO pagalbos, kad būtų ta švelnioji gale, kurioje būtina tokioms krizėms įveikti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad dabar NATO išvelgia tą niuansą to kompleksinio požiūrio Ir e, ne visada tinkamai tai suprantama yra, nes e, tai laiko galimybę e, apjungti NATO civilinius ir labai dažnai NVO neįtraukiamos į tą kompleksinį požiūrį, o vis dėlto dialogas su, jumis, su mumis labai svarbus būtų, bet praktika parodės, kaip viskas porą pastabų apie EIVT ir humanitarinės politikos politiką. Voice ir humanitarinė bendruomenė. Uh, pasisako už tai, kad humanitarinė pagalba nepriklausytų EVT kompetencijai, iš esmės e, dėl to, kad humanitarinės pagalbos tikslai yra labai aišku ir e, kam kitam ta pagalba yra skirta, negu užsienio ir saugumo e, politiko. E, visi donorai turi užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų e, nešališka. Humanitarinė pagalba nėra krizių valdymo įrankis, kaip yra nurodyta bendram Europos sutarime dėl humanitarinės pagalbos kurį pasirašė Europos institucijos devintaisiais metais. Mums kyla klausimas, ar Europos Sąjunga uh, padės įtvirtinti kompleksinio požiūrio tendenciją. Mes kalbėtumėm ne e, integraciją su kitom politikos rytėm, bet apie koordinavimą. Norėčiau pakomentuoti kai kuriuos e, politikos aspektus, kalbant apie Lizijos krizę, kaip žinote, kovo 30-osios tarybos išvadose yra pasakyta, kad ES yra pasirengusi e, teikti uh, BSGP e, pagalba, teikiant humanitarinę pagalbą, e, atsiliepiant į OHA prašymą. Tačiau, e, kaip nurodyta gairėse, kai karinės pajėgos būtų kraštutinė priemonė ir Libijos atveju turbūt nebūtų pirm, pirmiausia pasirinktina priemonė vis dėlto ir žiniasklaidoje, ir tarp uh, tų, kas priima e, sprendimus, buvo tam tikra e, sumaištis, nes e, net ir jungtinės tautos to nereikalavo. Vis dėlto turėtumėm pripažinti atskirius elementus. Echo prašymas reikėtų laikytas jungtinių tautų gairių dėl karinių, karinės ir civilinės gynybos priemonių panaudojimo ir aišku, tai galėtų labai veikti, jeigu tai būtų tinkamai valdoma ir stebima, tačiau aišku, E, reikia laikytis kai kurių šankstinių sąlygų, tai konkrečiai, kad abi šalės e, turėtų tam pritarti. Ir poro žodžių apie naują krizių valdymo padalinį. EIVT e, galbūt apie tai e, e, dar plačiau kalbės ir, aišku, vyriausiai galiotinė galėtų atstovauti visom kompetencijom ES e, turimų priemonių. Sakėte, kad nesidubliuosite su ECHO, kad politikos nekeista, bet vėlgi laukiame, kaip kaip ateityje plėtosios jūsų įgaliojimas. Porą rekomendacijų. Visų pirma, dėl uh, ekopolitikos plėto, plėtojimo, tai galėtų e, civilinė karinė politika, jos plėtojimas galėtų būti tinkamas žingsnis, tačiau mums kyla nu, nuogastavimas e, ką iš tikrųjų galės e, nuveikti ECO palyginti su kitom institucijom. Kalbant apie pagalbos politizavimą, mums reikia galimybės diskutuoti su EVT ir valstybėmis narėmis apie tai, kaip būtų galima subalansuoti priemonių naudojimą. Humanitarinio atsako atveju mes suprantame, kad bus pas jūs padalinys, kad bus šita platforma. Džiaugiamės, kad jūs čia šiandien dalyvaujate. Galbūt galėtumėt uh, E, mums e, konkrečiau pasakyti, su kuo reikėtų plėtoti dialogą e, VT šiais klausimais dėl jungtinių tautų gairių, nesikartosiu, nekartosiu to, kas buvo pasakyta, tačiau labai aišku yra, kad yra humanitarinės pagalbos teikimo spraga, tą spragą galėtų užpildyti karinės pajėgos efektyvus dialogas, koordinavimo mechanizmai tarp EIVT e ir ECHO e visais lygmenimis, e, tai turėtų būti. Na, tai, Turėtų būti aišku atskaitomybė ir ai, turėtų būti aišku, kaip priimami sprendimai, nereikėtų dubliuoti su ECHO, taip pat reikėtų stiprinti uh, E, personalo ekspertų žinias ir, ir supratimą, kurie yra labai svarbus mūsų darbui. Taip pat e, reikėtų suvokti ir kokios pasiekmes būtų, jeigu nebūtų laikomasi e, tų principų. Porą žodžių pabaigai. Aišku, aiškių ribų ne, nebeliko. Uh, E, ir taip atsitiko ir su provincijo atkūrimo grupėmis Afganistane. Aišku, reikia su tuo susitaikyti, tačiau kaip sumažinti tolimesnės e, žalos galimybę, tai svarbiausias klausimas. Ir e, aišku, E, politizavimas e, pagalbos teikimo, tai yra klausimas, su kuriuo susidarė ne tik tai pagalba teikiančios organizacijos, bet ir vystomosios organizacijos. Ir iš tiesų e, dabar ES turi galimybę plėtoti progresyvų europinį požiūrį, tai turėtų būti visuminis požiūris ir tai padėtų uh, E, žinoma, efektyviau suteikti humanitarinę pagalbą ir padėtų užkirsti, e, užkirsti kelią skurdai. Ačiū labai. Dabar žodis ponas Angela. Labadiena, noriu padėkoti visiems už kvietimą, dėkoju už tai, kad surengėte tokius svarbius klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu prelegentams. Aš taip pat sunerime stebėdamas kai kurias tendencijas. E, keletas turinio pastabų. Aišku, kalbant apie politizavimą, mes visi suprantame, ką tai reiškia. O kalbant apie militarizavimą, Reikia skirti kai kuriuos dalykus. Ir Rosmantain apie tai kalbėjo. Kalinė, karinė intervencija yra vienas dalykas, o civilinės ir humanitarinės pagalbos teikimo koordinavimas yra kitas dalykas. Taip pat turime skirti tokius atvejus, kaip pavyzdžiui Afganistane, kai patys kariškiai teikia didžiąją dalį pagalbos. Ir tokiais atvejais reikėtų kalbėti apie humanitarinį pobūdį. Tačiau iš esmės ta teikiama humanitarinė pagalba visgi nėra vien humanitarinė, nes ją teikia kariškiai. Tačiau ši pagalba turi būti teikiama laikantis visų uh, reikalavimų, kurie keliami uh, humanitarnės pagalbos teikimui, ypač tada, kai kariškiai tą pagalbą teikia, jų uh, elgesys turi būti atitinkamas. Kai teikiama pagalba kariškių rankomis, tų kariškių, kurie patys aktyviai dalyvauja konfliktuose, tuomet nereikėtų kalbėti apie humanitarnę pagalbą. Mano užduotis nėra krizių valdymas. Mūsų tikslas yra reaguoti į krizių situacijas. Mes visi žinome, kad kuo sudėtingesnė situacija, tuo svarbiau žinoti, kas e, kokias užduotis perima. Svarbu žinoti tai iš anksto. Tai reiškia turėti visą informaciją, kas jau rytoj krizės akivaizdoje kokiu pareigų imsis. Ir kuo stipriau humanitarnės pagalbos teikimas e, suvokiamas kaip e, politinis žingsnis, tuo labiau reikia stengtis įtikinti pagalbą gaunančias šalis, e, įtikinti jas, kad tai vis dėlto nėra politizuota pagalba. Kartais sprendimus reikia priimti labai greitai, tačiau visa teikiama humanitarinė pagalba neturėtų turėti politinio charakterio, nes kuo e, daugiau politizavimo aspektų esama humanitarinės pagalbos teikime, tuo sudėtingiau tą pagalbą teikti. Ar vis dėlto tokių humanitarnės pagalbos teikimo politizavimo grėsmių yra, taip jų yra. Buvo įsteigta EIVT ir dabar stebima daug tendencijų, kurios nėra sveikintinos. Kalbame apie ES naują teisinę sąrangą dažnai e, ji yra kitokia nei jungtinių tautų sąranga. Ir jungtinės tautos e, atsakingos už humanitarinės pagalbos teikimą. Jau ES sutartyse yra numatyti kai kurie principai. Turėtume kalbėti apie dvi sutartys. Tai yra Europos e, sąjungos sutartis ir sutartis dėl ES veikimo, tai yra dvi sutartys. Yra numatytas naujas straipsnis 214 straipsnis reglamentuojantis humanitarnės pagalbos teikimą. Čia visa pagalba yra perdodama komisijai. E, tie du dalykai kartu ir yra labai svarbus. Jeigu kas nors bijosi, kad e, kils kokiu nors pavojų dėl to, tai gali nusiraminti toliau. Konsensusas, e, prie kurio visi prisidėjome, norėčiau padėkoti visiems, kurie patvirtino, kad konsensuso laikomasi, kad jis aktyviai veikia. Konsensusas tai yra mm, tarsi buvo pirmtakas 200 yra susijęs su 214 straipsniu, e, nors gal ir prasidėjo anksčiau, nes užtruko, kol šis straipsnis buvo patvirtintas. E, taip pat egzistuoja jungtinių tautų gairės MCDME. E. Kitas institucinis aspektas yra tas, kad pavojus yra susijęs su humanitarės pagalbos sėkme. Ji ilgainiui buvo sėkminga iš pradžių, galbūt nebuvo tiek daug ją dėmesio skirime, paskui paaiškėjo, kad jie iš tikrųjų veikė labai sėkmingai. Ir e, principas yra, kad aš e, padedu žmonėms, kurie, e, kuriems reikia pagalbos ir prie to taip pat prisideda karinis elementas. E, e Humanitarinė pagalba šiaip turi būti e, pagal, teikiam pagal neutralumo principus, bet kartais reikia atsižvelgti ir kitus poreikius, pavyzdžiui, technologinius, mokslinius dalykus, reikia vertinti poreikius. E, ir pirmiausia, civiliai pagalbos teikėjai nusprendžia, kas, kur reikalinga pagalba, o ne e, politikai. Reikia ir toliau išlaikyti šį elementą. tendencija teikia, teikti pagalbą ir nelaikyti jos humanitarinę pagalbą. Kartais e, tokių atvejų būna Afganistane, bet tai nelaikoma humanitarinė pagalba. Tai tikrai nėra humanitarinė pagalba. Ir Afganistanas įeis į istoriją kaip nesėkmės pavyzdys, bandant teikti pagalbą, nes tai nėra humanitarinė pagalba. Mes taip pat turėtume paaiškinti, kad mes nesilaikome e, dogų, mes nesilaikome principų vien dėl tų principų laikymosi, mes turime užtikrinti principų laikymasi, kad galėtume dirbti. Ir tai principai pirmiausia suvokime kaip nepolitizuoti. Ir tokiu būdu mes galime teikti pagalbą. Keletas pavyzdžių iš praeities, kaip sakiau, Afganistanas yra vienas atvejis. E, tai yra pavyzdys, kur e, apie tai, kaip reikia dirbti, kaip nereikia dirbti. Kitas pavyzdys yra Kongo Demokratinė Respublika, Pakistanas E, kitas pavyzdys, e, toliau Libija reikia dar apibriežti, kaip kas bus daroma. Pakistane, man atrodo, viskas yra gerai organizuojama. Karinė pagalba teikiama po humanitarnės krizės, kuris susidarė po e, potvinių. Reikia daryti skirtumą tarp Pakistano šiaurės ir pietų. E, šiaurės Pakistane yra daug žmonių pabėgusių nuo konfliktų. E, E, netekusių namų ir mes e, šiaip žiūrime į Pakistaną kaip į pavyzdį, kaip yra sėkmingai teikiama humanitarinė pagalba. Dėl Libijos e, pasižiūrėsime, ar veiksmingai bus atliekama humanitarinė intervencija. Jeigu pasižiūrėsime tai, kas vyksta dabar, tai mes pirmiausia žiūrime, kaip uh, E, perkelti žmonės, kurie atvyksta prie sienų. Tai yra humanitarinis aspektas. Ir taip pat e, tai yra techninė operacija, kurioje yra ir svarbus kalinis elementas. Tikiuosi, kad mes turėsime laiko pakalbėti apie Čadą ir Unamid Reikia mums nuolatos kalbėti apie tai, kodėl reikia e, mums elgtis būtent taip, kodėl reikia, mes turime aiškinti, kad mes nesame dogmatiški, bet turime taip pat e, pabrėžti apie tai, kokiais principais vadovaujamės, kad e, žmonės suprastų, kaip teikiama humanitarnė pagalba. Reikia taip pat nuolatinė e, nuolatinio dialogo tarp išorės e, veiksmų tarnybos. Reikia. E, ir tarp eko reikia, kad e, srautas informacijos būtų nenustu, nenutrūkstamas. Taip pat turiu pastebėti, kad Libijos operacijų atveju kontaktas su tarybos kariniu štabu uh, yra labai puikus ir tikiuosi, kad taip ir tęsis viskas. E, mes turime pajėgumų dirbti kartu Ir kokia bebūtų problema, reikia visą laiką žiūrėti kartu tai, ką mes turime daryti, ką galime padaryti ir kokie yra mūsų principai, kad būtų išvengta to nesusipratimo dėl mūsų dogmatizmo. Dabar suteiksiu žodį ponui Miecu. Ačiū. Ačiū. Aš parengiau prezentaciją šiai sesijai, tačiau reaguodamas į, į ankstesnio kalbėtojo mintis, e, pakalbėsiu apie pamokas. Aš e, esu iš. E, aš buvau Libijoje per pastarosius keletą mėnesių ir noriu pasidalinti su jumis mintimis apie pamokas, kurių mes pasimokėme iš Libijos krizės. Mano supratimu, tos pamokos buvo labai įdomios, nes Libijos atvejis turi visus tipiškos krizės elementus, kur persikloja e, humanitarinė pagalba, karinės operacijos, politizavimas, militarizavimas atsiranda tam tikras samišis ir ši krizė dar nėra pažabota. Panašu, kad e, esama scenarijų, pagal kuriuos e, visa situacija gali pasikeisti per keletą valandų arba gali realizuotis ir blogiausias scenarius, pagal kurį e, karinės pajėgos turės e, remti humanitarnės pagalbos teikimo operacijas. Iš ES perspektyvos vertinant, humanitarnės pagalbos teikimas Libijoje yra gerai subalansuotas. Mes e, padėjome evakuoti ES gyventojus iš Libijos, trečiųjų šalių gyventojus į Tunisą ir Egiptą. Echo taip pat veikė, e, kaip ponas Zangelis e, minėjo, visos operacijos buvo remiamos ES. Daugelis operacijų buvo įmanomas todėl, kad buvo sutelktos visos įmanomos pajėgos. Tačiau krizė vis dar vyksta. Ir dabar evakavę daugiau nei 400 tūkstančių žmonių iš Tuniso į Egiptą, iš Tuniso į trečiasias šalis, um, remiantis tarptautinių organizacijų pagalba. Dabar didžiausią dėmesį mes skiriame vidaus kriziai. Kaip žinote, Libija yra padalinta į dvi dalis - vakarinę pro Kadafio e, kontroliuojamą dalį ir kitą dalį, kurią kontroliuoja e, pereina, pereinamo laikotarpio taryba. Svarbu svarbu teikti pagalbą ten, kur jinai yra reikalinga, misra, į misratą pavyzdžiui. Viešėdamas Bengazija prieš savaitę aš jaučiau, kad misratoje vyksta labai e, svarbus įvykiai. Tarptautinis, tarptautinio raudonojo kryžiaus komitetas taip pat pateikė ataskaitas apie krizės svarbą ten, apie e, būtinybę teikti humanitarnę pagalbą, mm, būtinybę siūsti medicinos personalą, teikti vaistus. E, Krize vis dar vyksta, ten vyksta realios kovos, yra vis dar kovojama. Tačiau dabar nebūtinas karinių pajėgų įsikišimas Libijoje. ES yra pasirengusi teikti šią paramą. Pone Ešton, vyriausioji įgaliotinė, palaiko nuolatinį ryšį su humanitarnės pagalbos koordinavimo biuru. Mūsų sistemos yra pasirengusios, mes esame pasirengę teikti bet kokią karinę pagalbą, humanitarnę pagalbą, jei toks e, poreikis atsiras. Situacija gali būti valdoma pasitelkiant e, karinės intervencijas, tačiau mes turime pasirengti toms intervencijoms. Kaip aš jau minėjau, situacija yra jautri. Aštabija, tai yra nedidelis miestelis netoli sostinės, netoli Bengazio. Šis miestelis yra 20 km nutolęs nuo sostinės ir Kadafio pajėgos gali per keletą valandų pasiekti šį miestą. Tačiau Kadafis neišvažiuoja nei su tankais, nei su kita technika. Tai yra nauja karinė taktika, kuri tame regione taikoma ir ji gali keisti visą situaciją. Dabar yra užtikrinama neskraidimo zona Libijoje. Tačiau mes vis dėlto turime būti pasirengę. Mes sulaukėme prašymo vykdyti BSGP operacijas. Ir tos operacijos bus vykdomos, kai bus gautas prašymas iš Junktinių tautų humanitarnės pagalbos koordinavimo biuro OHA. Šiuo metu mes situaciją Libijoje vertina, nevertiname kaip humanitarinės krizės situaciją. Kadafio uh, E, pajėgos e, kontroliuoja situaciją, humanitarnės pagalbos teikėjai bando patekti į šalį, net jungtinių tautų humanitarnės pagalbos teikėjai turėjo nutraukti e, savo darbus. Ir mes toliau remsime jungtinių tautų humanitarnės pagalbos misiją kad e, jungtinės e, tautos galėtų teikti reikiamą pagalbą. Apibendrindamas e, tai, ką sakiau, turiu pasakyti, kad Libijos krizė yra geras pavyzdys, kaip galima puikiai valdyti krizę. Jei mes ir toliau laikysimės savo strategijos, Libijos krizė galės būti gero valdymo ir humanitarnės pagalbos teikimo laikantis visų humanitarnės pagalbos teikimų nuostatų pavyzdžių. Mes turime daryti tai, ką reikia. Turime remti rekonstrukciją, turime remti pereinamo laikotarpio tarybą. Taip pat turime padėti pasikeisti šaliai po 42 metų desperatiško Kadafio režimo. Dėkuoju dabar. E, Perėsime prie klausimų atsakymų sesijos. E, turime šiek tiek laiko. Jau sudarėme norinčių pasisakyti sąrašą. Sutiksiu pirmiausiai žodį ponui Kačmarek. Pone pirmininkė, Labadiena visiems. Labai ačiū mūsų pranešėjams, jie kalbėjo apie labai svarbius dalykus. O mano supratimus vienas svarbiausių klausimų yra Afganistano klausimas. Ponas Zengel kalbėjo apie turinio klausimus. Nežinau, ar kaip Jūs galvojate, Kariškiai dažnai būna labai kūrybingi, naudojasi visomis e, mokslo naujovėmis. Kalbama apie stabilizavimo misiją. Prieš dvi savaitės vietoj e, bombardavimo buvo kalbama apie e, sunkiosios artilerijos neutralizavimą, kuri kėlė grėsmę civiliniai visuomeniai. Aišku, ši savoka skamba daug geriau nei bombardavimas. E, tačiau tai yra operavimas e, savokomis. Ir operuodami tomis e, savokomis, kariškiai vis dėlto pralaimi, nes jie reikėtų akcentuoti civilinės operacijas. Kalbant apie Afganistano situaciją, visada buvo kalbama apie e, vystimosi pagalbos, humanitarnės pagalbos teikimą. Dabar kariškiai nebeieško naujų terminų. Aš sutinku, kad iš esmės tas turinys e, yra pagalbos teikimas, tačiau tai nėra humanitarnė pagalba, na gal tai yra vystomoji pagalba, tačiau daug aiškiau būtų, jei mes galėtume pasirinkti tokią apibriežtį, kuri padėtų mums atskirti karinę veiklą nuo politinės veiklos ir šias e, dvi sritis atskirti nuo humanitarnės pagalbos teikimo srities. Nes e, skirti karinį ir vystomą į elementą, humanitarnės pagalbos elementą yra nepaprastai svarbu. Dėkuoju, ponas Bermanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai sutinku su Piterio Zangerio žodžiais. Jis sakė, kad Afganistanas yra labai geras nesėkmės pavyzdys. Uh, nesėkmės, e, nes neišlaikyta nepriklausomybė, nepolitizavimas humanitarnės pagalbos. E, aš lankiausi vienoje psichiatrinėje ligonėje Afganistane, taip pat e, žinau, kad Europos komisijos komanda ten buvo ir staiga pasirodė amerikiečiai kareiviai. E, jie labai malonų žmonės ir paaiškėjo, kad jie taip pat prisideda prie tos ligonės išlaikymo. Tai yra labai geras pavyzdys, e, kai nebėra ribų. Žinoma, kad tada prie vos prieš savaitę buvo įvykdytas savižudžio išpolis prie tos ligonės, kuris e, nusinešė daug gyvybių. Mano klausimas yra toks. Prasidėjo Libijos krizė prieš keletą savaičių. Ir mes dabar matome, kad nebeaišku, kas atsako už humanitarinės pagalbos teikimą. Ar tai yra išorės veiksmų tarnyba, ar kas kitas, kas vadovauja Europoje, ar tai yra e, humanitarinės pagalbos komisarė, Jeigu mes nenorime e, užtušuoti linijos takoskiros, tai labai aišku, kad Kristalina Georgieva ir ne, ne kas kitas turi nuspręsti, kas ką daro. Taigi norėčiau tam tikro aiškumo šiuo klausimu. Labai ačiū. Dabar ponas e, Nozer ir paskui bus atsakyta kitus klausimus. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ir pranešėjams Šiandien aptartos temos bent jau man teikia mažiau atsakymų, o sukelia dar daugiau klausimų. Kalbame apie neutrali, neutralumą, nešališkumą, apie orientavimas į piliečius. Manau, kad turėtume kalbėti būtent apie piliečius. Jei visuomenė prašo karinės pagalbos, Tai yra labai svarbus ženklas, kad tokią pagalbą reikia teikti, kaip pavyzdžiui tai rodo Bengazio atvejis. Jūsų minėtais gamtos katastrofų atvejais, tsunamio Haityje atveju, mano supratimu, ta, tokiais atvejais nematau jokių grėsmių ir nevertinu neigiamai galimybės derinti karines ir civilinės pajėgas, jo labiau, kad kariškiai kartais turi visą reikalingą įrangą. Tačiau kalbant apie dramblio kaulo situaciją, kitų š... krizių situacijas, vis dėlto e, čia dažnai galima pastebėti, kad karinės e, pajėgos e, yra daug svarbesnės už civilinės, civilinės paėgas ir humanitarnės pagalbos teikimą. Pono Kačmareko mintis man labai patiko. Tikrai turime skirti įvairias apibrieštis. Jei kalbame apie švelnesias e, jėgas, švelnesias pajėgas, man tiesiog paširpsta oda. Um, mes e, dažnai stebime, kaip humanitarnės pagalbos um, politikai e, turi nusilenkti e, karinėms pajėgoms. E, Vokietijos humanitarnės pagalbos ministras turėjo labai aiškiai išreikšti tai, kad svarbesnės yra karinės operacijos. Aš Afganistane bendravau su daugeliu nevyriausybinių organizacijų ir iš jų sulaukiau tokios žinutės. Nevyriausybinio organizacijų atstovai pasakė, jūs turėtumėte mūsų klausytis, tai mes e, pirmieji atvykome į šalį dar tuo metu, kai karinių pajėgų nebuvo. Ir mes e, norime, kad karinės pajėgos būtų patrauktos iš Afganistano. Manau, kad į humanitarnės pagalbos teikimą reikėtų labiau įtraukti nevyriausybinės organizacijas. Ir kita vertus, ieškant politinio konsensuso, šiuos debatus reikia tęsti ir užsienio reikalų komitete, ir mes tuos debatus ir tęsime, tame tarpe ir saugumo ir gynybos pakomitetyje. komitetyje nes turime kalbėti apie tai, kaip iš tikrųjų turi būti teikiama humanitarinė pagalba. Euh, Pradėsime nuo atsakymų, kaip darysime, gal euh, pasiūlau jums atsakyti kiekvienam į jums pateiktus klausimus, gal norite pasidalinti tarpusavyje, kas į ką atsakys, kas pradėsite. Tai bus paprasčiau. Uh, uh, Dėl išorės veiksmų tarnybos ryšio su humanitariniu aspektu um, na, akivaizdu, kad Kristalina Georgieva yra atsakinga už humanitarinę pagalbą. Mes nedubliuojame darbo, nekūrėme jokių uh, problemų, nei techninių, nei politinių. Ir tai, ką mes darome Libijoje, aiškiai tai parodo. Libijoje lankiausi tris kartu, kartus, žinau, kad, ką kolega iš Echo e, daro, gaunu iš jų informaciją, Ir e, tai, ką daro, jie yra naudinga. Per praeitą misiją valandų valandas kalbėjom su kolega, jie pristatė mums rezultatus, informaciją, bendrą e, vaizdą, humanitarnės pagalbos teikimo požiūrių. Mums ta informacija labai naudinga ir remiantis tą informaciją jau toliau kūrėme kitą iniciatyvą, kuri vykdoma lygiai grečiai su humanitarinė iniciatyva. Tai, uh, būtų e, skirtingų pagalbos teikimo galimybių panaudojimas, tai būtų stabilumo instrumentas, DEFCO ir taip toliau ir panašiai. Taigi, nors iš pat pradžių e, buvo tam tikra problema tarpusavio e, supratimo, buvo sunku suprasti mūsų biuro vaidmenį, echo, humanitarnių tarnybų vaidmenį, bet manau, kad kuo toliau, tuo labiau einame tinkamą linkmę. Dėkui. E, ačiū, ar ką nors pridursite? Porą gal pastebėjimų. Kaip sakiau, ECO jau veikia daugybę metų, mes veikiame pagal konsensusą, o žinome, kad Lisabono sutartis įsigaliojo prieš gerų pusantrų metų, tai mes e, žinome jau, ką turime daryti ir įsigaliojus tai sutarčiai. E, iš tikrųjų, ponė Georgieva, kaip sakė Augustino, yra atsakinga už viską, taip pat ir už, e, dėl Libijos. Mes tikimės E, mes jau veikiame dviejose pasienio vietose nuo konflikto pradžios. Mes taip pat analizuojame situaciją, kaip žinia, problema yra ta, kad ne Bengazija padėtis e, mūsų mūsų darbas yra pats sunkiausias. Mes atliekame naudingą darbą, turime ekspertus, kurie išsiaiškino, koks yra poreikis e, ir taip pat stebimi gyventojų judėjimo srautai. E, Tripolis nėra vieta, kurioje, kurioje reikia teikti humanitarnę pagalbą. jeigu keisis padėtis ir jeigu atsiras tam tikrų e, zonų, kur bus reikalinga pagalba, tai mes siūsime savo ekspertus ją išsiaiškinti ir pagalba seks panašiai buvo dramblio kaulo krante prieš keletą metų. Taip pat reikia e, pagalvoti apie tai, ką darė Drablio kaulo krante ECO, kas daroma Libijoje. Dabar yra numatyta, skirta buvo ir panaudota 30 milijonų eurų. O Libijoje ties dviem pasienio punktais ruožais mes dirbame tam, kad e, padėtume gyventojams grįžti. Ir nuo š... Taigi mes žiūrime į Kodivuarą ir galvojame, ką e, taip pat reikės daryti Libijoje. Taip pat ir e, buvo klausta, reikia rūpintis dėl eko ateities. E, man atrodo, kad tokių problemų nėra. Vienintelis pavojus, kuris gali kirti humanitarniai pagalbai, yra humanitarnės pagalbos principų nesilaikimas. E, gali būti pavojus toks, bet kol kas pagal institucinę sąrangą vargu ar taip atsitiks. Aš e, Taip pat noriu reaguoti į tai, kas sakė ponas Kačmarek, jis kalbėjo apie semantinį kūrybingumą. Aš E, žinau, kad jeigu jūs pasižiūrėsite į Google, tai humanitarinis tas žodis yra labai populiarus. Ir aš galiu pasakyti, kad kai man kas nors sako, kad kažkas pavartoja žodį humanitarinius, tai aš atsakau, kad tikiuosi, kad tas žmogus supranta, ką tas žodis reiškia iš tikrųjų reikia aiškinti apie to žodžio prasme. Dar ponas Bermas nori sureaguoti. Aš noriu pasakyti, kad mes turime apsaugoti ir finansinę humanitarinės pagalbos nepriklausomybę, nes kartais Europos komisija bando ištrinti liniją skiriamąją. Reikia užtikrinti ES išorės veiksmų nepriklausomybę. Taip pat noriu pasakyti, kad kartais bent jau man susidaro įspūdis, kad Šiaurės Afrikoje e, yra daug, daug kas užsima humanitarinę pagalbą, tai nėra tik ponė Georgieva ir aš bijau, kad ta linija, ta koskira dinksta. E, norėčiau išgirsti jūsų analizę, jūsų nuomonę apie nepriklausomybę humanitarnės pagalbos. Pone Cimer. Wow. Man e, taip pat susidarė toks įspūdis, kad nebėra tos aiškios ribos tarp humanitarnės pagalbos teikimo ir karinių intervencijų. Dažnai humanitarnė pagalba yra teikiama būtent karinių intervencijų kontekste tos aiškios takoskyros, kuri anksčiau buvo, nebėra ir vargu, ar ji vėl kada nors bus įmanoma. Jo labiau, kad dažnai kyla grėsmės humanitarnės pagalbos teikėjams vietoje. Iš pagalbos organizacijų mes neseniai girdėjome, kad jie patys jaučia didelę grėsmę ir kartais net turi atsitraukti iš karštų krizių regionų. Noriu paklausti, ar svarstama apie alternatyvas? Ar svarstama apie katastrofų apsaugą, e, civilinių katastrofų apsaugą, kurią koordinuotų jungtinės tautos arba ES, o ne karinės pajėgos. Ir e, kad tą pagalbą negalėtų pasinaudoti kariškiai. Eh bien, il n'y a plus de questions de députés, donc je vous passe euh, la... Daugiau klausimų neturime, taigi žodis jums. Prašom, ponė Monten ir ponia Martinės. Sorry. Ah. merci. <laughs> <laughs> okay, merci. Quand même. Um, thank you very much. I, I... Ačiū. Jums leidus norėčiau grįžti prie vaidmenų aiškumo klausimo. Manau, labai svarbu suvokti, kokie tie atskiri vaidmenės yra. Uh, keli kalbėjusiai e, tai minėjo ir kartais vartojame tokie žodžiai, kurie nėra labai tikslus. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie civilio apsaugą, e, tai vienas iš pagrindinių tikslų dabar tarptautinės bendruomenės dar ir prieš Libiją jei pažvelgtumėm į evoliuciją tarptautinės bendruomenės, daug e, metų buvo nerimauta apie viduje perkeltų, e, perkeltų žmonių ateitį ir labai ilgai tai buvo laikoma šalių vidaus reikalų, o nuo to laiko Junktinių tautų saugumo taryboje įvyko poslinkių Ir dabar dauguma arba bent jau daugelis jungtinių tautų taukos palaikymo misijų, pavyzdžiui, Kongo demokratinėje Respublikoje, yra išsikėlusi savo pagrindinį prioritetą - civilių apsaugą. Tai yra misijos pagrindinis tikslas ir e, e, skiriamos karinės pajėgos taip pat turi siekti, žinoma, to tikslo, tačiau kariškiai nėra mokomi ginti civilių, jie mokomi e, daryti kažką kitą. Ir jeigu mėgini jau tai daryti, tai aišku ir kariškiai turi būti apmokomi to civilių apsaugai visuomet reikia ir karinių veiksmų, pavyzdžiui, kaip neskraidimo zono arba agresyvių veiksmų. Ir Kongo demokratinėje respublikoje pastebėjome, kad civiliniai valdžiai e, paprašus, pavyzdžiui, humanitariniams e, institucijams paprašus, dislokavimas melinųjų šalmų turėjo tą atgrasomai poveikį tiems, kurie galėjo padaryti e, žalos. Jie nedalyjo maisto, neteikė medicinos paslaugų jie tiesiog savo buvimu prisidėjo prie e, civilių apsaugos. Tai ne, ne humanitariniai veiksmai, bet tas poveikis humanitarinis buvo, nes humanitarinėms organizacijoms buvo suteikta erdvė dirbti savo darbą. Ir netgi jeigu uh, kalboje nėra aiškumo, svarbu, kad vaidmenis būtų aiškus, kad visi iš visų pusių dalyvaujantis e, suvoktų savo vaidmenį ir e, todėl svarbu grįžti prie to, kad e, kariškiai kaip taikos palaikytojai turėtų suvokti, kokie yra principai humanitarinių veiksmų ir turėtų suvokti savo veiksmų ribas. Taigi mokymo aspektas labai svarbus. Be to dar yra tam tikras sumaištis kalbant apie Afganistaną, e, humanitarinės pagalbos teikimo personalas ir, e, ir tai kariškiai e, daro. Dėl, dėl to tali, talibanas tarsi pradėjo galvoti, kad humanitarinės pagalbos teikėjai tarsi yra tasa karinių operacijų ir, aišku, rezultatai labai E, sunkus e, yra ir nelengvi humanitarnės pagalbos teikėjams ten atvykstantiems. Ir e, užuot teikus neutralią humanitarinę pagalbą, iš tiesų humanitarinės pagalbos teikėjai yra vertinami tarsi taip, kad bando kažką tai patraukti į savo pusę. Ir aišku, tai labai svarbu. Ir jeigu e, dabar jau artėjama prie galtinio etapo, e, tarptautinės karinės pajėgos e, ketina pasitraukti ir humanitarinės jėgos Afganistane turėtų užimti tokią labiau nepriklausomą poziciją ir dėje netrodo, kad taip dabar būtų. Uh, Negalėčiau labai konkrečiai komentuoti padėties Libijoje, tačiau labai e, buvo įdomu išgirsti e, čia, kaip atskiriamos tos funkcijos. Manau, kad labai svarbu, e, kaip jau čia ir, ir girdime, atskirti politinius interesus, ypač atskirų valstybių narių. Žinoma, yra echo yra europinis požiūris, bet yra valstybės narės, kurios kiekviena turi savo darbo tvarkę. Jos taip pat e, Europos valstybės yra Europos veikėjai, reikia atskirti politinius interesus, kai kurios vyriausybės yra e, išreiškusios tą politinį interesą, kad pasitrauktų aplinkas e, Kadafis ir e, tai nėra humanitarinės tikslas. Ar tai padės spręsti humanitarinę situaciją ar ne, kitas klausimas, bet labai svarbu, e, kad e, neutra, neutralus ir nepriklausomi humanitariniai veiksmai būtų vykdomi ir tai yra labai e, svarbu ir tose teritorijose, kurios yra kontroliuomas ir okupuotos e, Gaddafio. E, antraip visi šie klausimai bus labai supainioti. Dėkui. Martinės. Briefly... Ačiū. Trumpai sureaguosiu kai kurios klausimus ir galbūt vėlgi užduosiu daugiau klausimų, nei atsakysiu jūsų atsakymus, tačiau taip jau yra dėl to semantikos. Uh, Aš sutinku, gal esu labai naivi, tačiau kalbant apie vystimosi politiką, e, sutarties sąlygos yra aiškios. E, teikiant vystamąją pagalbą mažinamas skurdas. E, svarbu atskirti, kas yra skurdas, kas ne. Tačiau ko pasimokėme iš Afganistano, tai tai, kad švietimas yra daugiau nei pastatyti mokyklą, daugiau nei kažkur sudėti cementą turime užtikrinti, kad visuomenė turėtų prieigą prie švietimo sistemos. Aš visiškai sutinku ir dėl vaidmenų pasidalymo, todėl kad patys principai yra aiškus. Aš pritariu ir jūsų mintims apie suvokimą, apie percepciją, todėl kad mano organizacijos atveju ir kitų organizacijų atveju e, mes buvome tose šalyse dar prieš tai, kai buvo imtasi karinių veiksmų. Ir mes taip pat suinteresuoti tvariu šalių atkūrimu. Ir mūsų suvokimas tiesiogiai veikia mūsų darbų veiksmingumą. Kalbant apie karinį vaidmenį, aš nekomentuosiu plačiau šio klausimo. Pavyzdžiui, Pakistane ta pagalba buvo reikalinga. Aišku, mes pripažįstame, kad kartais reikalingos e, karinės pajėgos, jos jie gali e, atstatyti infrastruktūrą, tiesti kelius e, ir taip toliau. Tačiau turime uh, skirti kai kurios dalykus. Pagalbos uh, tipas kartais užtrunka daugiau nei dešimt metų į, tinkamai įvertinti tų veiksmų pasiekmes. Kartais e, ir šiuo atveju apie Afganistaną buvo ilgai kalbama, daug ko reikalaujama. Tačiau mes, kaip nevyriausybinės organizacijos, turime nuspręsti, kokio dialogo mes norime. Daug galvojama apie mūsų darbuotojų saugumą reikėtų kalbėti apie koordinavimą kartu su karinėmis pajėgomis, o ne tik uh, tai, apie tai, kad karin, kariškiai koordinuoja visos pagalbos teikimą. Echo generalinis e, direktoratas likščiol buvo nepriklausomas e, donoras, teikiantis neutralią humanitarnę pagalbą. Uh, Aš reaguodama į pono Zangal mintis pasakysiu, kad ES kartais nesusitarė dėl bendrosios e, saugumo ir gynybos politikos. Mes galime kalbėti apie tą šve, švelnėją jėgą. Mes turime tam tikrus biudžetus, turime išteklius, turime gebėjimus, galime teikti vystamąją pagalbą. E, daug kas e, vyksta automatiškai. Mes nesiremiame ES politikos principais. Trumpai tariant, sutarčių tikslai yra labai aiškus. Labai ačiū už jūsų mintis. Jūs dar norėjote pasakyti, atsiprašau. Prašom, turime laiko, prašom. Pirmiausia, atsakydamas į pono Bėrmano klausimą, ar yra grėsmių, kad ateityje Numatydami ES humanitarnės pagalbos teikimo principus turėtume pasitelkti ir kitas priemonės. Manau, kad siunčiame labai aiškę žinę komisariai ir um, e, išoriai e, dažnai laikomasi principo tik per mano lavoną teikiama pagalba. Na, o atsakant į ponios Cimer klausimą, aišku, galima labai įvairiai skaityti tekstus, kiekvienas išfiltruoja tai, kas jam yra svarbiausia. Tačiau Jūsų klausimas apie Libiją man yra labai svarbus, todėl kad tiek penktasis, tiek pirmasis straipsnis labai aiškiai pabrėžia du elementus. Pirmiausia, turi būti planuojamos paramos priemonės EUFOR koncepcijos laikantis teikiant humanitarinę pagalbą. O antra, abiejose nuostatose aiškiai teigiama, kad pagalba teikiama ne pagal jungtinių tautų prašymą, tačiau gavus OHA, humanitarnės pagalbos koordinavimo e, biuro prašymą. Aišku, yra ir kitų aspektų, tačiau man šie du aspektai yra patys svarbiausi ir labai aiškus. Likščiol baronienės Ešton taikoma strategija ir neprieštarauja šiems, šiems principams. Kaip žinote, komisija parengė komunikatą spalio mėnesį, kuris buvo priimtas teigiamai. Kiek žinau, parlamentas rengia savo nuomonę. Kiek žinau, ši nuomonė bus paremta parlamento daugumos. Gal komisija ir pasikuklino, tačiau kartais mes turime daryti tam tikras nuolaidas, nes priešingų atveju mes nesulaukime paramos. Manau, kad e, mes stengiamės laikytis to aukso vidurio, um, rengdami e, teisės aktus dėl civilių apsaugos. Deja, ne visi pritarė tokiam aukso vidurio požiūriu ir jeigu poveikio vertinimas bus parengtas iki vasaros, tuomet mes parengsime jums savo tekstą dar iki šių metų pabaigos. Taigi dabar vyksta parengėmieji darbai, vyksta diskusijos ir e, tikiuosi, kad mes dar ne kartą galėsime detaliau aptarti e, šį teisės aktą. Labai ačiū. Dabar periname prie antrosios diskusijos dalies. Prašau e, visų trijų kalbėtojų ateiti į salės priekį. priekį. Dabar kalbėsime apie tai, kaip e, plėtojasi civiliai e, kariniai santykiai vietoje. Prašau visų laikytis tylos. Pirmiausiai Galbūt padarysime poros minučių pertrauką, nes triukšmo tikrai daug. <laughs> Monsieur Karamba, s'il vous plaît, monsieur Gana. E, pone Kabamba, pone Ganasija, McDonald, prašom jūs ateiti į priekį. Pardon, à bientôt. Merci, je reste. Merci. Okay. j'avais dit Kazamba. Kabamba. Kabamba. Mais c'est bien, Karamba. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc, euh, nous avons le plaisir d'accueillir. Jums labai malonu pasveikinti Liežo universiteto profesorių Robertą Kabambą. Jis kalbės apie Kongo demokratinę respubliką ir e, jungtinių tautų misiją veikusią vietoje Monusko taikdarių misiją, paskui pasisakys generolas Ganasija, kuris vadovavo e, taikdarių operacijai Čede ir Centrinėje Afrikos Respublikoje. Taip pat paskutinė pasisakys ponė Ingrid McDonald, kuri e, yra atsakinga mm, už e, informavimą apie humanitarnę veiklą Norvegijos pabėgėlių taryboje. Pone Kavamba, žodis jums. Labai ačiū, ponė. Pirmininkė. Aš e, noriu kalbėti apie humanitarinę pagalbą ir karinius veiksmus. No kunda, no job Taip aš e, pavadinčiau savo pasisakymą. 2008 metais e, šis terminas buvo vartojamas prasidėjus misijai Kunda, tai yra sukilėliai. E, generolo Dešių atsirado sukilėlių judėjimas rytuose Kongo Respublikose. Kodėl? No Kunda, no job. Todėl, kad tarptautinė tarptautinis vaidmuo buvo labai svarbus ir visos konflikto šalis juo naudojosi. Ir e, dabar reikia kalbėti apie tris dalykus, kaip kalbam apie kundą - strateginį, ideologinį ir ekonominį. Jau kalbame apie tas tris funkcijas ir aspektus. Reikia nepamiršti tarptautinės humanitarnės pagalbos aspekto. Kunda, tai yra generolas, kuris įkūrė sukilėlių judėjimą, e, veikė labai didelėje teritorijoje ir paskui susidarė humanitarnė katastrofa, paskui vyko daryba su Kongo vyriausybė ir jam jis galėjo kontroliuoti savo teritoriją tam tikrus komercinius kelius ir taip pat atkirsti gamtinius išteklius, pavyzdžiui, koltaną. E, taigi, nuo Kundanaučio e, pradeda veikti Monusko misija, veikia pagal septintą straipsnį, tai yra e, Junktinių tautų saugumo tarnybos rezoliucija, kuri aiškiai apibrėžė jungtinių tautų misija, kurios svarbiausias tikslas buvo civilių gyventojų apsauga. E, buvo kalbama apie apsaugą civilių, apie katastrofą, apie humanitarinę pagalbą. Ir dėl Kongo armijos, kuri kovojo su Loranu Kunda. Ji nebuvo pakankamai struktūrizuota, neturėjo uh, pakankamai pajėgumų e, kovoti su kunda ir reikėjo Monusko intervencijos tam, kad būtų galima sustabdyti sukilėlių e, judėjimą. Ir taip pat reikėjo stabilizuoti veik, e, veiksmus, padėti šalies vakaruose. Taip pat e, žinome, kad e, atsirado labai daug pabėgėlių dėl konflikto ir sukilėliai, e, pabėgėliai kentėjo ne tik nuo sukilėlių, nuo įvairiausių judėjimų ir rei, reikėjo ir, ir paskui sukilėliai vertė vaikus dalyvauti būsimuose konfliktuose. Dėl tarptautinės pagalbos, tarptautinių organizacijų, tarptautinės organizacijos galėjo geriau e, turėjo geresnę prieigą prie gyventojų, kadangi jie buvo susitelkę į tam tikras stovyklas civiliai gyventojai vakaruose šalyse e, buvo susitelkę, reikėjo juos apsaugoti. E, Monusko žydrieji šalmai atliko šią funkciją ir daugeliu atveju tie žmonės buvo nukentėję ne tik nuo sukarintų grupuočių, bet ir nuo armijos. Humanitarinis aspektas buvo aiškus strateginė prasme. Ideologiniu aspektu reikia atsiminti, kad e, gyventojų perkelimas, persikėlimas e, sukėlė didžiulį srautą pabėgėlių. E, ir dėl to reikėjo ne tik tai žydrų šalmų pagalbos, bet ir svarbių tarptautinių organizacijų pagalbos, bandant suvaldyti situaciją. Dėl tarptautinės pagalbos pirmiausia kalbama apie ekonominį vaidmenį, kadangi e, pradėjo plūsti pagalba iš užsienio, tada atsirado galimybė komercinė prasme aprūpinti maisto produktais gyventojus E, jų atsirado vietos rinkoje. Gyventojai pradėjo judėti į stovyklas tam, kad jie apsisaugotų, bet e, ne viskas buvo daroma pagal geriausias sąlygas, geriausiamis sąlygomis. E, daug žmonių nukentėjo ir jie buvo buvo numatyta juos apsaugoti veikiant žydriesiams šalmams pagal 1925 e, metų jungtinių tautų e, rezoliuciją, bet kalbame apie 2008 metus ir žydrai šalmai ne visuomet galėjo pakankamai e, gerai apsaugoti tos gyventojus. 2008 metais buvo milijonas 200 tūkstančių gyventojų, kurie neteko pastogės, labai daug žmonių žuvo. Monusko mandatas neleido vis tik tai e, nutraukti tam tikrų smurto proveržių, nuo kurių nukentėjo gyventojai. Toliau humanitarinė pagalba ir jos militarizavimas – E, buvo tam tikro neiškumo, ypač Kongo demokratinės Respublikos rytuose. Pavyzdžiui, e, mandatas taigda, e, žydrų šalmų buvo apsaugoti gyventojus, bet jie negalėjo kariauti, pavyzdžiui, su sukilėliais ar su kitomis grupėmis. Tai nebuvo numatyta jų mandate. Ką galime apie ką galime pamastyti, galvodami apie padėtį e, Konge. Jungtinių tautų e, pajėgos e, veikia, siekdamos apsaugoti gyventojus, ar dėl to reikia kariauti, ar tam, kad būtų gyventojai apsaugoti. Pavyzdžiui, su sukilėliais. Ne visuomet, buvo aiš, ne visuomet buvo galima rasti aišku atsakymą. E, nors jungtinių tautų e, dokumento 7 straipsnis apie tai gana aiškiai kalba. Reikia prisiminti, kad nuo tokio neiškumo vis tik tai dažnai nukenčia civiliai gyventojai ir ateityje apie šį aspektą reikėtų labiau pagalvoti. Labai ačiū, o dabar suteiksiu žodį genera, generolui Ganasiai, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš buvau generolas anksčiau, dabar, dabar esu nepriklausomas konsultantas, jau nebesu aktyvios tarnybos narys ir dabar aš konsultuoju civilių, civilinių karinių aspektų klausimais. Aš noriu pristatyti savo E, klausimą ir pasakysiu dar prieš pradėdamas kalbėti, kad esu vienintelis buvęs kariškis, kuris yra čia pakviestas kalbėti. Noriu kalbėti apie humanitarinę erdvę ir karinių veiksmų laisvę. Reikia pasakyti, kad mes dar prisimename kai kuriuos EUFOR e, veiksmus Čede e, ir Centrinėje Afrikos Respublikoje. Mes ten veikdami turėjome prisitaikyti prie situacijos vietoje čia D prie labai nesaugios atmosferos taip pat reikėjo nustatyti mums ryšius su e, santykius su humanitarnė bendruomenė. Mūsų santykiai prasidėjo nuo tam tikro paradokso, kuris galbūt atspindi, kaip sunku veikti kariškiams e, humanitarinėse situacijose. Mūsų įgaliojimai buvo apsaugoti gyventojus, bet mes negalėjome veikti, pavyzdžiui, prie Čado ir Sudano sienos. Mūsų operacija buvo tarpinė operacija, po kurios turėjo veiksmus perimti jungtinės tautos, bet Čadas to nenorėjo. Europa norėjo sustiprinti saugumo aspektą ir gynybos aspektą. Ir, e, pavyzdžiui, Prancūzija daugiausiai karių atsiuntė į Čadą mūsų e, priešininkai nebuvo e, sukilėliai čede, bet tam tikros e, banditų grupės arba taip vadinami kelių blokuotojai, kurie veikia nebaudžiamumo atmosferoje. Ir e, nenorėda, vis nenoriai, bet e, Čado valdžia sutiko su tuo, kad užsienio pajėgos būtų e, šalyje, bet kad ne, padėtų jai kovoti su sukilėliais, o paprasčiausiai, kad apsaugotų civilius gyventojus. Taigi toks paradoksas mūsų veiklos ten pasireiškia. Ir kitas svarbus dalykas, kad mes nuvykę į Čedą pradėjome bendrauti su humanitarinėmis e, organizacijomis ir e, nors tai nebuvo susijęs su mūsų misija, mūsų svarbiausias uh, uždavinys buvo apsaugoti, apsaugoti, apsau, apsaugoti gyventojus, pažeidžiamus gyventojus, pabėgėlius, vietos gyventojus, pavyzdžiui, 400 tūkstančių uh, gyventojų, o karių buvo mažiau kaip 10 tūkstančių, o teritorija maždaug sudarė mūsų veikimo pusę Prancūzijos teritorijos. Mes uh, taip pat uh, turėjome apsaugoti ir humanitarnės pagalbos teikėjus, kurių buvo apie 2000 ir mes negalėjome taip pat e, kištis į jų veiklą. Ir mes, e, kaip sakiau, turėjome apsaugoti vietos gyventojus, e, kurių neapsaugojo pati valstybė. Mes pirmiausia, bendradami su humanitarėmis organizacijomis, norėjome aiškiai apibrėžti savo santykius ir pabrėžime, kad mūsų misija buvo iš esmės karinė ir tik karinė ir kad tai buvo visiškai aišku, mes bandėme laikytis nešališkumo principo. Ir mes e, taip pat neturėjome specialaus biudžeto bendrauti su civiliais arba įgyventinti staig, greito poveikio projektų arba imtis veiksmų, kurie būtų skirti užkariauti protams ir širdims. Ir mes e, taip pat e, turime prisiminti, kad e, įvyko prieš mus pradedant e, operaciją didelis e, išpolis sukilėlių netoli Džemenos. Ir tai dar sukėlė daugiau sunkumų. Žinome, kad vasarį tų metų ponas Kušneris lankėsi Čede ir e, mūsų uždavinys jo apibrieštas buvo padėti pabėgėliams grįžti namo iki lietaus sezono Tai buvo EUFOR e, svarbiausia užduotis. Mes e, turėjome suvokti, kad mūsų šiaip e, tai nebuvo mandate numatyta, bet aš turėjau suvokti, kad tuos nurodymus mums davė užsienio reikalų ministras ir negalėjau nesižvelgti į juos. Taip pat e, žinau, kad mes palaikėme ryšius su ES misija, tai yra Prancūzijos ambasada. Taigi mes e, turėjome taip pat įsigilinti į tai, kas yra tie pabėgėliai. Jų profilį buvo sudaręs Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras. Turėjome užtikrinti jų e, grįžimą, užtikrinti saugumą, taip pat e, atsižvelgti į Europos komisijos nurodymus. Mes Žinome, kad anksčiau kariškių santykiai su humanitarinėmis organizacijomis e, nebuvo sklandus, jie buvo nutrūkę ir mes e, susitikome su IRIN, Oxfam ir kitomis organizacijomis išsiaiškinti, dėl ko taip įvyko. Svarbiausias dalykas mums buvo būtent suprasti, kodėl nutrūko santykiai su humanitarinėmis organizacijomis. Uh, taip pat e, įsiaiškinti, kokie yra mūsų tikslai. Aš buvau kariškių vadovas vietoje ir pirmiausia buvau atsakingas 25 šalims, kurios prisidėjo prie tos operacijos. Mes siekiame atstatyti santykius su humanitarinėmis organizacijomis, e, bet taip pat mes turėjome vykdyti savo karinę misiją Mes visiškai peržėmė savo e, santykius su nevyriausybiniais organizacijomis, bendravome su Junktinių tautų OČE organizacija visą laiką ir aš pirmiausiai skirtingų organizacijų vadovų paprašiau išaiškinti, kodėl jie kritiškai žiūri į kariškių pagalbą e, mes bandėme e, bendrauti, kas, išsiaiškinti, kokia yra jų kasdienybė. Ir aš per pusantrus E, metus e, vakarieniaudavau atsirengęs civiliais drabužiais su organizacijų, šių organizacijų atstovais ir bandžiau išaiškinti, kokie yra mūsų tikslai. Mes e, supratome, kad asmeniniai ryšiai buvo nepaprastai svarbus ir leido mums jie suprasti vienus kitiems kur kas geriau mes e, savo santykius e, pakoregavome, pradėjome renkti savaitinius e, susitikimus e, abečė ir taip pat e, karinėse teritorijose. Mes paprasčiausiai bandėme išklausyti organizacijų humanitarinių atstovų, taip pat pradėjome spausdinti kas savaitę informaciją, leisti specialius biuletenius. Mes aiškiname, kaip mes, pavyzdžiui, veikiame, kokios būsų kokiomis valandomis mes e, organizuosime vilkstinę, ką e, darysime, jeigu susidarys ypatinga situacija. Mes taip siekėme e, padėti, pavyzdžiui, e, humanitarnių organizacijų atstovams judėti per liūčių sezoną. Jiems suteikėme mūsų specialistų parengtus žemėlapius. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mes prisidėjome e, savo specializuotomis pajėgomis e, prisidėjome prie tam tikrų, organizac... E, tam tikrų veiksmų planavimo. Tokiu būdu padėjome humanitarniams organizacijoms. Dar pasakysiu pabaigai, kad uh, per mūsų veiklą, veiklos laikotarpį maždaug 10 tūkstančių Europos kariškių buvo nusiųsta į Čedą. Mums pavyko veikti sėkmingai, e, bendradarbiaujant su humanitarinėmis organizacijomis ir išlaikyti karinių veiksmų laisvę. E, de, dabar planuojama operacijos humanitarinės e, Libijoje, padedama Libijos pabėgėliams ir aš tikiuosi, kad e, bus e, pasinaudota mūsų patirtimi ir svarbiausias dalykas yra e, gerbti vieni kitų principus ir parodyti gerą valią. Labai ačiū. Dar noriu pasakyti, kad bandėme pasiekti pakviesti kariškių iš Europos struktūrų, e, iš ECO, bet e, niekas negalėjo atvykti. O dabar suteiksiu žodį poniai Ingrid McDonald, kuri yra iš Norvegijos pabėgėlių tarybos. Prašom. Um, um like... Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiems, taip pat uh, uh, norėčiau pripažinti tą, um, pasakyti, kad atstovaujame Voice tinklui, Norvegijos pabėgėlių taryba yra to tinklo darys, daugiausia dirbame su perkeltais asmenim, dabar dirbame apie 20 šalių. Daug ką, ką ketinau sakyti apie vaidmenį, principus, uh, jau minėjo kiti kalbėjusi, tad aš kalbėsiu apie praktinius dalykus. Porą pastarųjų metų dirbau Afganistane civiliniais, civiliniais kariniais klausimais, pirmininkavau ir darbo grupiai, remsiuosi taip pat patirtimi e, darbo e, sudane. Sud praktiniu požiūriu, kalbant apie e, principus, e, tai viskas yra susiję su suvokimu ir prieimimu. Nesenai buvau Filipine, e, ten dėrėjomės apie galimybę dirbti Mindana, tai vienas iš ilgiausiai besitenčių konfliktų pasaulyje. Visas tas klausimas pagalbos teikėjų prieimimo yra esminės svarbos ir būtent e, tokiu principu rėmėmės, kad mes esame ten žmonių naudai ir e, nestovim nei vienoje, nei kitoje pusėje. Svarbu, kad nebūtumėm vertinami kaip grėsmė. Tai praktinė. Uh, E, lygmenių. E, svarbiausia, kad nei viena pusė nevertintų mūsų e, kaip grėsmės ir kalbant apie politiką, kad nebūtume matinti, matomi kaip stovintis vienoje ar kitoje pusėje. Šiandien kalbėsiu apie tarptautinės karinės pajėgas. Vienas iš didžiausio ateities iššūkių bus nacionalinių karinių pajėgų vaidmuo sudėtingose aplinkybėse, tačiau aš kalbėsiu apie tarptautinės karinės pajėgas ir uh, konfliktų e, sprendimo e, krizės Afganistane. E, turėjome karinės krizės, jos parengtos prieš porą metų. Aš ir kiti, taip pat ir karinių pajėgų atstovai, porą metų bandėme įgyvendinti tas gairias ir galiu pasakyti, kad popierioje viskas labai gražiai atrodo, tačiau tikrovėje to nepasisekė padaryti, gairias nebuvo įgyvendintos, tam buvo daug priežasčių ir kaip tik tai todėl norėčiau kalbėti apie viena iš pagrindinių priežasčių. Tai, e, tai būtų e, širdžių ir protų kampanija apie tai, Girdėjome diskusijas, buvo kalbėta apie stabilizavimą, tačiau iš esmės kalba eina apie pajėgų apsaugą. Daug, daugelis karinių pajėgų norėjo užtikrinti tokią apsaugą, pasinaudojant civili, civilių širdžių ir protų pritraukimo kampaniją, pasinaudojant humanitarinio humanitarinės pagalbos teikimu ir bėda yra ta, kad toj pačioje aplinkoje, kurioje mes dirbom, yra karinės pareigos, kurios teikia medicinės paslaugas ir, ir mes tą patį e, darome, jie atrodo taip pat, daro tą patį dirba su tais pačiais pagalbos e, gavėjais ir e, naktį e, iš tiesų būdavo taip, kad opozicijos pajėgos atydavo ir uždarydavo nevyriausybinio organizacijų virus. Ir iš tiesų atsitiko taip, kad 20 metų pagalbos tiesiog dingo, nes tie, kas teikia, tiesiog dingo. Todėl taip svarbu tai atskirti. Svarbu ne principai, o tai, kas, e, kas vyksta anksčiau. Tie pagalbos gavėjai anksčiau galėjo gauti medicinę pagalbą, dabar jos nebegauna, nes narkas teikia dar e, lab, labdaros požiūris. E, labai dažnai kareiviai gailisi žmonių, ne apie gailestį eina kalba. Žmonės turi teisę į pagalbą, civiliai tose vietose turi teisę ir reikia patenkinti jų reikmes. Mes esame patyrę profesionalai, kaip sakiau, 60 e, metų organizacija mūsų dirba, turi 60 metų patirties, taigi su savimi atsinešame ir patirtį, ir vakarų Afganistane. E, viena iš provincijos atkūrimo komandų dirbo e, su neregių mokyklomis duomenis, tiekė įrangą, e, o kitą dieną ta įranga buvo padardama juodojo rinkoje, kad e, iš esmės buvo finansuojama korupcija. Iš tiesų pagalba buvo netinkamai teikiama ir neregiai tos įrangos negavo, o jiems reikėjo ir, ir Ir tai iš tiesų apjuodino, apjuodino visas kitas programas, nes visi bandė išsiaiškinti, kokia dalis iš tų programų galėtų būti um, gauta. Ir aišku, daug maloniau būti matomais, tokiais kaip tai, nu, daly, kad dalyjamos knygos, palidovinės lėkštės ir taip toliau, nes vie, mūsų pačių visuomenė nori būtent tai matyti, kaip teikiama pagalba, nenori matyti karo realybės ir, ir to, tokia ta dar, darbo atverkė yra sukiama, kai mes dirbame e, vietoje, teikdami pagalbą su įvairiais e, veikėjais. Tai pastebėjom, kad būtent tai ir sunkiausia buvo ta e, viešųjų ryšių kampanija. Ir takoskira naikinama net netyčia. Baltosios transporto uh, priemonės. Mes naudojom tą kampaniją ir kariniai, e, karinės pajėgos tai pabandė daryti, siekia, kad jų ne, nepultų. Ir tarkim, jeigu važiu, važiuoji uh, kel, keliu, balta trans, transporto priemonė ir, e, tarkim, opozicijos grupė nori uh, užminuoti uh, kelią ir kaip jie galėtų atskirti, uh, kas važiuoja, ar kariškiai, ar, ar pagalbos humanitarnės tiekėjai ir kas galėtų būti naudinga. Uh, tai susitelkti į medicinio gairių kūrimą ir jų gyvendinimą. Tai būtų labai teigiama, jeigu tai padarytum. Ir svarbu sudaryti galimybės pagalbos teikėjams tai gyvendinti. Stabilizavimas, sukilimų vietose, integravimas, čia ne tik tai žodžiai, svarbiausia yra numatyti priemonės humanitarnės pagalbos teikimo ir krizės sprendimo. Ir reikia išsiaiškinti iš tiesų, kas sukėlė tą konfliktą, kas, kas kariauja. Ir civiliams svarbiausias vaidmuo turėtų būti suteiktas, nes, tarkim, mokytojai, gydytojai tampa pėstininkais e, karinių konfliktų e, metu, nes jie netenka namų ir jiems e, tenka tos pasiekmes, kai atvyksta po to jau karinės pajėgos. Tai kelia dabar labai didelį nerimą, galvojant apie pereinamą laikotarpį Afganistane, kai karinės pajėgos pasitrauks, kas atsitiks su tais, kas gauna pagalbą, kas e, atsitiks su, su humanitarnės pagalbos teikimo organizacijom. Jeigu bus manoma, kad mes stovim vienoje ar kitoje pusėje, jeigu bus manoma, kad mes bendradarbiavame su kita konflikto puse. Todėl uh, Manau, kad e, kalbant apie rizikos perkelimą, tai labai svarbus e, klausimas vėlgi. E, yra dar kitas klausimas, kai mes kalbame apie konfliktą, koks suvokimas yra labai dažnai viešųjų ryšių erdvėje yra girdimi pareiškimai, kaip panaudojama humanitarinė pagalba. Pavyzdžiui, Libijoje nesenai buvo pasakyta, kad Libijoje vyksta humanitarinis karas. Uh, labai sunku tai paaiškinti vietoje, kaip man tai pasakyti, kad mes nedalyvavome konflikte, mes teikiame humanitarinę pagalbą, kai visas pasaulis e, e, taip nemano. Tai sunku padaryti. E, tokia praktinė pusė dar norėčiau pakartoti. Efektyvaus koordinavimo mechanizmų buvimas labai svarbus ir labai svarbus civilinis karinis bendradarbiavimas ir svarbu, kad tai nebūtų integruojama politinės misijas, konflikto aplinkoje. Tam reikia daugiau paramos echo vaidmuo. Echo turėtų būti nepriklausomas, tai yra pagrindinis donoras, labai svarbus vietose ir labai svarbu, kad jie turėtų e, galimybę e, suteikti pirmenybę principas, mes tai labai vertiname ir tuo ir baigsiu. Dėkui. Euh, labai ačiū. Prašom pateikti klausimus ir suteiksiu žodį uh, žmogui, kurio pavardės neįskaitau, ponas Šnelhart. Nes e, šalia manęs sėdintis kolega labai prastai rašo, neįskaičiau, ką jis parašė, atsiprašau tikrai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponas ir ponai. E, gauta informacija labai naudinga. Prieš keletą metų mes lankėmės Konge, kur vyko AKR asamblėje. Negaliu nepasidalinti savo patirtimi. Mes e, buvome nustebinti tos plėtros, kurią ten regėjome. Aišku, ten esama dar daug e, problemų, ne tik dėl konfliktų, tiesa, jūs e, apie tą situaciją kalbėjote kiek kitaip. Atsiranda kitų tų nuogastavimų, kad e, gali e, toje šalyje prasidėti ir e, vėl kariniai neramamai. Aš žinau, kad kitais metais bus rengiami rinkimai kaip jiems ruošiamasi. Dabartinis prezidentas rytuose gavo daug balsų. Ar yra nuolatiniai politiniai priešininkai, kurie tuo met rinkimus pralaimėjo. Ar jūs rinkimų procese Išvelgiate naujų grėsmių, kad sukilėliai rytuose galėtų vėl imtis karinių veiksmų. Euh, Iškart e, e, suteiksiu žodį atsakymus, nes e, niekas daugiau nenori paklausti. Ponas Giorins. Aš pavargusiu, sako pirmininkė. Taigi prašom, ponas e, e, Giorens. Jūsų kaimynas yra atsakingas, sako ponas Giorens. Dėl Afganistano. Visuomet ieškoma tikrųjų priežasčių, kur, dėl kurių kyla toks dėlis pavojus humanitarnės pagalbos teikėjams. E, Vyko, vyksta e, karinė operacija, kuri siekia išmušti Talibaną iš e, pozicijų, pakirsti e, jį iš pašaknų, tačiau matome, kad dabar susiplakia tarsi tie abu aspektai. Ir kyla labai daug grėsmių humanitarnės pagalbos teikėjams ir nelabai gerai tvarkomas nei karinis, nei humanitarinis elementai. Aš paminėsiu pavyzdį jums. Egzistuoja nevyriausybinės organizacijos, kurios atsisako e, Europos ir kitų šalių finansų, jeigu tos šalis dalyvauja konflikte. Pavyzdžiui, buvo atsisakyta E, bet kokio bendro finansavimo iš šalių, kurios yra susijusios su konfliktais. Pone McDonaldai skiriu klausimą. Kaip dėl e, humanitarnės pagalbos teikėjų, galbūt jie saugesni, jeigu jie e, atsikerta visiškai nuo donorių, nuo šalių, kurios yra įsitraukusios į karinį konfliktą. Gal e, savo kitą klausimą pateiksiu vėliau. Dar ponė Cimer. E, vienas iš kalbėjusių kalbėjo apie tai, kad humanitarnės pagalbos teikimas uh, teikia puikias pamokas, ypač kariškiams. Ar galima kalbėti apie tai, kad tokie karo regionai, krizių regionai, kaip pavyzdžiui Afganistane, galėtų tapti kariškių mokymų vieta, turint omenyje tai, kad e, kalbant apie kareivius, nepriklausomai nuo to, kur jie dirba, JAF ar kitur, kariškiai patys patenka į labai sudėtingas situacijas. Jie jaučia didelį psichologinį spaudimą, yra įtraukiami į kovas ir vėliau reikalui esant yra priversti tarsi persiorientuoti teikiant humanitarnę pagalbą. Aš priminsiu tuos atvejus, kai JAV kariškiai e, žudė žmonės Afganistane karo įvykiai pakeičia žmogaus psichiką ir kaip jūs galite tikėtis, kad tie žmonės, kurie metų metus dirbo įvairiuose karo konfliktuose, vėliau ims, laikydamėsi visų reikalavimų, teikti humanitarnę pagalbą. Man tai labai sunku suvokti tokį pasikeitimą. Aš manau, kad negana pasakyti, kad mes pasimokėme iš vienos ar kitos situacijos. Galbūt jūs turite patirties šioje srityje, ar jūs susidūrėte su panašiomis situacijomis ir ar jūs tikrai e, blaiviai vertinate situaciją? Aš nežinojau, kad bus tiek nedaug klausimų, dėl to pridursiu dar vieną dalyką. Pone McDonald kalbėjo apie konfliktus ir mane nustebino ta sąsaja tarp karinio elemento ir pagalbos teikimo. Afganistane uh, buvo labai aiškiai suvokiama, kad privalu kovoti, kad reikia kovoti, reikalaujama kovoti e, visuomenės labai. O tai, kad vėliau karinės intervencijos e, yra nutraukiamos ir yra pradedama teikti humanitarnė pagalba, tai yra natūralus reiškinys daugeliu šalių patirtis rodo, kad e, būtinas karinis įsikešimas vėliau virsta poreikiu teikti pagalbą. Jūs užsiminėte apie konfliktus tarptų dviejų aspektų, norėčiau, kad plačiau paaiškintumėte šį aspektą. Dabar painama prie atsakymų, kas nori pirmasis atsakyti. Pone McDonald, ar jūs? Um, just to talk about the security in terms of human apie uh, humanitarinių darbuotojų saugumą ir finansavimą klausimas sudėtingas, tačiau uh, kartu ir, ir paprastas, kai buvau Pakistane uh, ir ten, kas dabar vadinama kepekiai, labai svarbu buvo, iš ko gauni finansavimą. Ir, tarkim, vietos e, gyventojai e, yra mums pasakė, jeigu priimsime finansavimą iš tam tikro e, donoro, mes negalėsime ten teikti pagalbos, turėsime išvykti. Tačiau Afganistane tai viskas priklausė nuo to, kariniams ar politiniam tikslam tai buvo naudojami. Ir, tarkim, jeigu E, dirbi e, ir gauni finansavimą iš vieno iš donorų, lai, laikoma, kad tu esi e, dalis kovos su sukilėliais, dalis at, atkūrimo būrių, jeigu iš, iš kitų donorų gauni finansavimą, tai tuomet. Na, vertinama, kad ne, nesam šališki, tai uh, taip ir galima valdyti tą suvokimą, kas mes esam, ką darom. Taigi tas uh, svarbiausia, kad nebūtumėm priemonė kitos konflikto e, pusės, tačiau kiepekeinė tai buvo, uh, per saugumo valdymo priemonę atlikome analizę. Uh, Ir e, tai kelia klausimą. Nepriklausomas e, finansavimas yra labai svarbus e, bet kuriuo atveju ir echo finansavimas laikomas nepriklausomu ir, ir tai labai svarbu ir turėjo esminės svarbos mūsų darbui, kalbant apie mokymasi. Uh, kolega atsakys į tą klausimą. Tačiau pažvelgtumėm į Afganistaną, ten 42 uh, valstybės e, pri, prisideda 42 tūkstančiai e, karių, e, kelios dešimtis atkūrimo komandų, vyksta rotacija. Tai kok, apie kokį mokymąsi ein, galime kalbėti, ar galime eksperimentuoti su civiliais gyventojais. Čia vėlgi galima grįžti prie to, ką aš sakiau apie. Uh, ekspertus, profesionalus, humanitarinės pagalbos tiekiai būtent tokie yra. Mes esame ekspertai, mes e, turime sukūrę procedūras, e, dirbame profesionaliai ir e, nu, taip galima užtikrinti, kai būtų galima eiti į priekį, atsiliepti į reikmes, nes tai būtų efektyviausias būdas patenkinti civilių gyventojų poreikius. Ne visai supratau klausimo, galbūt dėl vertimo. Uh, kaip būtų galima išgirsti daugiau apie patirtį humanitarnės pagalbos e, teikimo, galvojant apie civilinį karinį aspektus. Taip, konfliktų daug, daug e, yra nusivylimų, tačiau e, humanitarai ir kariškiai kartais gerai vieni kitus supranta, nes kariškiai padeda spręsti konfliktą, humanitarai bando palengvinti kančias sukeltas konflikto tikslai, kiti yra, o sąsajų jų yra daug, o ta, ta, yra politikos labai daug su tuo susijusios, kaip, kaip pasiekti, kad finansavimas pasiektų tas, ką reikia. Aš pati buvau, buvau kariškė ir galima apie tai diskutuoti. Tos ribos tikrai nyksta. Viskas priklauso nuo, nuo politinių strategijų. Dėkuoju. Dėkuoju, kas dabar norėtų Prašom. Aš atsakysiu klausimą, kuris ne man buvo skirtas, bet kitiems dėl civilių humanitarnių ir karinių aspektų. Čia te E, galima pasakyti, kad tai tarsi meilės istorija, nors paprastai tokių terminų nieks nevartoja, kalbėdamas apie šios dalykus. Bet tai ir viskas. Aš manau, kad čia de iš tikrųjų mums viskas e, klostėsi sėkmingai. Tai gali pavykti, tą noriu pasakyti. Bet dabar rimčiau dėl ponios Cimer. E, aš sakiau, kad Europos, iš Europos buvo 10 tūkstančių karių, kad e, kažko išmoktų, tai buvo iš tikrųjų e, labai mm, svarbus dalykas, bet gal reikėtų sakyti ne išmokti kažko jie ten nuvyko, bet atrasti. Mes e, suvokė, atvėrėme tarsi tų karių, kariškių e, sielas, protus. Ir pavyzdžiui, buvo pavyko at, nustatyti, pamatyti, kad e, Europos e, Sąjungos humanitariniai darbuotojai turėjo tam tikrus ženklus ant savo e, automobilių, kad būtų galima daryti skirtumą, kas yra tarp to, kas yra e, kariškis ir kas susijima e, humanitarinė pagalba jiems kartais tai atrodė keista, bet tai buvo būtent tokio mokymosi proceso dalis. E, mes taip pat matėme, kad e, humanitarinės organizacijos ne visuomet vėmė visus veiksmus, o kariškiai e, turėjo imtis e, apsaugos ir ne visą laiką buvo sunku suprasti e, kariškiams, kokios yra ribos. Pavyzdžiui, kad apsaugos pajėgos negali įgyvendinti tam tikrų kitų projektų skirtų civiliams gyventojams. Taigi nebuvo lengva taip pat suvokti, kad mes nebandome užkariauti protų ir e, širdžių kelių etninių grupių gyventojų reikia, reikėjo įsigilinti į vietos kultūrą, tradicijas, kad būtų, kad būtų galima tai suprasti, kad mūsų uždavinys nebuvo e, laimėti, užkariauti tas širdis ir protus. Uh, Svarbiausias dalykas buvo tam tikras e, protų atverimas, supratimas ir tikiuosi, kad kariškiai įgavę tos patirties čia de galės ją panaudoti kitur. Aš taip pat norėčiau jūsų paprašyti paremti visas pastangas E, pastangas, kai jūsų šalis bando kurti civilių apsaugos doktriną, ją plėtoti, nes kol kas neturime mes doktrinos, doktrinas apibrėžiančių dokumentų, tai yra nepaprastai sunku. Ir e, kreipiuosi į šalis, kurios prisideda prie jungtinių tautų pajėgų, prie kitų pajėgų, tai yra nepaprastai svarbus dalykas. O dabar suteikiu žodį ponui Kabambai. Apie neigiamus e, reiškinius buvo klausimas. Tai egzistuoja po šeštųjų metų rinkimų dar išliko įvairių sukėlių grupių e, šalies rytuose. Nuo šiaurės iki e, pietričių sienos. Tos grupės tebe išlieka aktyvios, e, užsima e, smurtu, bandoma grobti gamtinius išteklius, taip pat yra tam tikros sumaišties, egzist, toliau veikia 8000 žydrųjų šarnų, šalmų vietoje, jų užduotis yra apsaugoti civilius, bet jų veikimo taisyklės yra labai aiškios ir jos negali apimti visko. Jos, pavyzdžiui, negali visais atvejais apsaugoti civilių gyventojų, kuriems yra teikiama humanitarinė pagalba. Bet e, ji taip pat ne visada pasiekia visus gyventojus. Konge yra sukilėlių grupių, kurios yra vietinės, kurios yra iš užsienio, iš Ruandos, Ugandos, Burundžio. Taip pat dabar e, jau pradėta kalbėti apie grupės iš e, Sudano, kurios e, ateina į šalies rytus. Ir e, rytinėje dalyje yra labai daug problemų, pirmiausia, civiliniams gyventojams, tada kyla klausimas. E, apie rinkimus. Reikia. Kyla klausimas, kaip nustatyti rinkėjus dalyje, kur vyksta konfliktas. Labai sunku šiaip e, sudaryti rinkėjų sąrašus toje teritorijoje. Taip pat dėl rinkimų e, yra iškilęs ir finansavimo klausimas. Reikia uh, galvoti, kaip juos suorganizuoti ir kas užtikrins apsaugą per e, rinkimus, nes, kaip sakiau, veikia e, šalies rytuose labai daug sukilėlių grupuočių ir tai gali sukelti labai rimtą problemą. Kaip bus su apsauga? Jungtinės tautos suteikė labai dėlės paėgas, 8 tūkstančiai Monusko karių veikia, bet yra ir labai daug trūkumų ir neaišku, ar pavyks užtikrinti saugius rinkimus labai daug kas užsima e, rinkimų organizavimu. Mes turime nepriklausomą rinkimų komisiją, kuri yra tik tai kuriama dabar. Ir Mes tikimės, kad 11 metais vykstantis, tai yra šiais metais vykstantis rinkimai, bus surenkti geriausiomis įmanomomis sąlygomis. Ir kitas klausimas kuris yra susijęs su rinkimų kampanija, yra toks. Konstituciniai pokyčiai yra e, įdėkti ir bus du rinkimų turai ir antras turas yra tarsi palankesnis dabartiniams pareigūnams, pavyzdžiui, dabartiniam e, dabar veikiantiems išrinktiems asmenims, nes e, gyventojai paprastai balsuoja jau už išrinktą dabar dirbantį kandidatą. Pavyzdžiui, e, prezidentas e, dabar e, einantis pareigas gali išlošti iš tos situacijos. 2006 metais jisai pasisakė per savo kampaniją už taiką. Dabar kampanija gali būti šiek tiek kitokia. Žanas Pieras e, Bemba tikriausiai yra pats ryškiausias žmogus sąraše kandidatų, bet jisai yra Hagoje teisiamas už nusikaltimus žmonijai. Taip pat e, turime Tien Segadiki, kuris yra Mabuto oponentas. Jisai ne iš, e, ne iš šitų, ne iš vakarų, bet iš šalies centrinės dalies kurioje nėra tiek daug gyventojų, kaip kad rytuose ar vakaruose. Tai yra vienas dalykas. Bet jisai gali pasinaudoti tuo, kad rinkėjai yra nepatenkinti ir bendrai situacija ir laimėti daug balsų, bet matematiškai kalbant, e, Etienui Segedį e, veikiančiam šalies centre laimėti rinkimus. Aš tikiuosi, kad aš jums atsakiau iš esmės. Jūs dar turite vieną klausimą, ponė Giorens, ir paskui peisime prie trečios dalies klausimų. Norėčiau grįžti prie e, karinių humanitarnių aspektų. Ir e, kartais e, sakoma, kad kai kurie humanitarnė pagalba yra teikiama žmonių, kurie yra su uniformomis, kita žmonių be uniformų. Jeigu taip yra, jeigu e, jungtinės, e, atsiprašau, Europos Sąjunga e, laikosi tokio požiūrio, tai gali būti, kad sus, nebeliks takoskiros ir kad tie, kurie yra be uniformų, patiria didesnį pavojų. Jūs kalbėjote apie neutralius finansavimo šaltinius ir iš principo humanitarinės organizacijos veikia teritorijoje tam tikroje, tam tikrą ribotą laiką, o e, kai kurie pareigūnai, kurie užsima vystimu e, šalyje, veikia e, kur kas ilgiau ir finansavimo šaltiniai yra skirtingi. Ir mano klausimas yra, ar e, nereikia apsaugoti ir vienų, ir kitų, bet reikia aiškiai skirti taip pat ir išorės veiksmų tarnybą, kuri užsima politinių humanitarnės pagalbos aspektų ir e, taip pat daryti skirtumą e, tarp vystimo elementų, kurie mm, egzistuoja kur kas ilgesnį laiką. E, kol kas e, ponia Ašten neišreiškė labai aiškios pozicijos šiais klausimais. Ir uh, reikėtų daugiau pakalbėti apie tuos aspektus. Galbūt jūs galvojate, kad tas klausimas nėra aktualus. Dėl to, kad reikia aiškiai skirti humanitarinius aspektus ir kitus dalykus. Nes jeigu humanitarinis aspektas nebeteks uh, operacinių veiklos aspektų, tai jis nebebus daug uh, vertas, o galbūt reikėtų šį aspektą uh, priskirti vystomajam bendradarbiam ir pagalbai, bet ar tada galėsime kalbėti apie vystomąją pagalbą? Iš tikrųjų, klausimas yra labai sudėtingas, bet dėl to aš ir klausiu. Ar kas nors norėtų atsakyti? Labai ačiū šį klausimą. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai apibrėžti misijas. Kai kalbame apie karinius veiksmus, kartais e, jie nėra aiškus. Aišku, tai, e, kas atsispindi įvairiose rezoliucijose ir teisiniuose tekstuose. O kalbant apie įgyvendinimą, aišku, čia esama daug neaiškumo. Iš pradžių reikia įvertinti situaciją konkrečioje vietoje. Reikia nuspręsti, kokių uh, operacijų bus imtasi. Jei priimamas sprendimas panaudoti karinę jėgą, tuomet uh, reikia priimti sprendimą, kokia operacija bus vykdoma. Po to reikia nuspręsti, kokią pagalbą reikia teikti visuomeniai. Tai reiškia, kariškių vaidmuo čia yra nelabai aiškiai apibrieštas. Uh, Kalbant apie jungtinių tautų mėlynuosius šalmus, tai dabar e, užaugo jau trečioji e, mėlynųjų šalmų karta, kuri yra tarsi daugia funkcinių kariškių e, karta. Jie teikia įvairiausią pagalbą. Tol, kol tos aiškios takoskyros nebus, tol mums niekada nepavyks e, atskirti karinio ir civilinio aspekto ir užtikrinti, kad sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami. Kalbant apie nevyriausybinių organizacijų misiją, aišku, humanitarinis aspektas turi būti atskirtas. E, humanitarnės pagalbos politizavimas turi aiškias pasiekmes, tai mes pamatėme ir Afganistane. E, net kai reikia bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis, net kalbant apie misar atvejį, e, manau, kad būtų tragiška, jei panašus likimas ištiktų echo, nes echo yra labai svarbi humanitarinė donorė. Uh, turime stengtis nepolitizuoti humanitarnės pagalbos teikimo. Afganistane kariškiai, pavyzdžiui, sako, kad reikia paklodžių, um, palapinių, maisto. Tačiau mes turime vertinti konfliktą plačiau. Jei yra poreikis gauti pagalbą, tuomet reikia atskirti civilius nuo kariškių. Turime uh, jausti tuos e, jautrius niuansus. Aišku, humanitarinė pagalba turi būti atskirta, tačiau svarbiausia, humanitarinė pagalba turi remtis, turi turėti konkretų pagrindą ir tas pagrindas neturėtų būti e, politinis, neturėtų būti karinis taip pat. Manau, kad e, jūs uždavėte tikrai svarbų klausimą. Je, je ne suis pas en mesure de répondre directement à votre question, monsieur, je n'ai pas la compétence. Noriu užduoti klausimą tiesiogiai. E, noriu atsakyti, noriu atkreipti jūsų dėmesį į labai svarbu klausimą, tai yra tai, kad JAV pramonė teikia karinę įrangą ir Kartais civiliai asmenys e, tiesiog užsivelka uniformą. Yra ir kitų e, įgyvendinimo praktikų ir e, tokios praktikos laikosi humanitarnės pagalbos teikimo organizacijos. Mes turime stengtis, kad pramonė teiktų tik būtiniausią pagalbą konfliktų pradžioje, o saugumo pajėgos e, dažnai perima ir kitą veiklą, kaip pavyzdžiui, užtikrina infrastruktūros tiekimą ir taip toliau. Čia jau įžengėme per toli. Mes jau turėtume. Euh, Turime pradėti trečią dalį, ar jūs dar turite? klausimą. Manau, kad šitą klausimą reikėtų iš anksto išsiaiškinti. Kyla politinių problemų, nes e, mes suprantame, kad reikia apsaugoti humanitarnės pagalbos teikėjus, bet taip pat nepamirškime tų, kurie e, išlieka ilgiau tam tikroje teritorijoje ir kurie susiduria su e, rimtais pavojais. E, dabar sakoma, kad eko yra neutralus. E, reikia taip pat užtikrinti, kad ir e, humanitarinė pagalba būtų suvokiama kaip neutrali. Ir reikia, kad išorės veiksmų tarnyba imtųsi čia e, tam tikrų veiksmų. Visiškai su jumis sutinku, ponė Giorens. Dabar trečioji e, dalis, jau paskutinė Ką tik prie mūsų prisijungė ponas e, Martinas Lekur, jis yra Raudonojo kryžiaus organizacijos atstovas iš Briuselio. Tarnybos taip pat kalbės Antoine Gerard, kuris atstovauja jungtinės, jungtinių tautų humanitarės pagalbos e, koordinavimo biurui. Oi, aš pamiršau padėkoti kalbėjusiems ką tik tai prieš pri, antroje seminaro dalyje. Ir taip pat dėkoju dar poniai Karimi, kad ji atvyko pas mus. Voilà, nous allons peut-être commencer. Taigi galbūt galėtume pradėti, nes nenorime prarasti brangaus laiko. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Martinui Lakur, Jūs esate parengęs pranešimą e, su PowerPoint. Ačiū už suteiktą galimybę kreiptis į Jūs. Bijausi, kad kai kas kartosis, tačiau, kaip žinoma, kartais pasikartoti nėra taip blogai. Pradėsiu nuo praktinio ligmens, jeigu taip galima pasakyti, nuo mūšio lauko ligmens. Tai galbūt tai, kas pasitarnauja e, humanitarnės pagalbos tikėjams, pasitarnauja ir kariniams tikslams, pasitarnauja ir e, politiniam sprendimam priimti. Matome citatą ekrane. E, prieš porą metų to žodžius pasakė mūsų vadovas Afganistane ir uh, Šiame teiginyje išsakyta pora pagrindinių minčių. Visų pirma, humanitarnės pagalbos teikėjo um, ar, ar, artumas pripažįstamas yra šiuo atveju Raudonojo kryžiaus. Ir prieš 20 metų tas žmogus uh, buvo laikomas uh, kovotojų už laisvę. Uh, E, dabar jisai yra vadinamas ekstremistų teroristų. Taigi artimumas, e, ats, ats, atsparumas, e, vietos gyventojų pripažinimas ir aišku galima girti neutralius veiksmus, tai galima daryti netgi labai polarizuotoje erdvėje, tokioje kaip Afganistanas, kultūrinius skirtumus galima įveikti, galbūt nepanaikinti, bet e, įveikti. Tarkim, Rudonasis grįžęs skiria kažką tai iš vakarų, nekyla e, abejonių, nekyla abejonių, kad jis žino, iš kur ateina Rudonojo kryžiaus finansavimas, e, tačiau neutralus veiksmai uh, neutralūs veiksmai ir lemia tai, kad Raudono kryžiaus veiksmai priimami Afganistane. Tad e, toks taktinis e, karo mūšio lauko pareiškimas. Toliau. Talibano e, atstovo pareiškimui, prieš pastatysiu pono Rasmuseno pareiškimą, na, padarytą Čikagoje dešimtaisiais Ir e, vėlgi, e, tai labiau konceptualus klausimas, jau esam nebe mūšio e, laukia, tačiau čia vėlgi matome tai ir ką pasakysiu, pakartos tai, kas ryte išsakyta, jau ką girdėjome, tai klaidingas supratimas kad mes visi sėdėm vienam vežime tam tikram kontekste, tačiau taip nėra. Jei jau važiuojam tuo pačiu keliu, tai dar nereiškia, kad vežime tam pačiam sėdėm. Ir e, jei kalbėsime apie karinius klausimus, tai gal e, kariuomenės e, svežimas labai stiprus yra, tačiau dažnai iš tikrųjų humanitarės pagalbos teikėjų vežimas yra trapesnis, bet kelią jie gerai žino ir kaip e, Talibano vadas e, pripažino, humanitarės pagalbos teikiai labai dažnai e, buvo veikia tam kontekste dešimtmečius, porą dešimtmečių arba bent metų. Ir galbūt tas klaidingas supratimas, kad sėdėm to pačiam vežime lemia tai, kad mes turime tą patį kultūrinį pagrindą, kaip pavyzdžiui, prancūzų uh, kar, kariškiams e, labai dažnai e, sunku suprasti, kad Raudono kryžiaus atstovas iš Šveicarijos nebūtinai e, taip pat viską supranta. Kitas, kita klaida tai neutralumo supratimas. Ir čia generalinis sekretorius Rasmusnas tarsi sako, kad NVO neutralumas yra šventas principas Mes e, kovojame už principus dėl principo, o neutralumas tik tai priemonė tikslui pasiekti. Tai mūsų uh, ginklas, mūsų veiklos priemonė. Toliau. Šioje skaidrėje tiesiog pakartota yra, kad uh, ne visi veikėjai turi tos pačius tikslus. Ir prie antro punkto turėčiau pridurti, kad e, jei humanitariniai e, e, veiksmai, jų vykdytojai nėra taik, taikdariai, jeigu valstybės nėra tos. Ne, ne, nepri, nepriklausomi veikėjai. Jeigu tai būtų, tai dabar būtų Somalija, būtų visose vietose, kur reikia humanitarinės pagalbos. Tai e, iš tiesų vien tai e, pagal ką jie pasirenka, kur įsikišti, rodo, kad jie nėra humanitarnės pagalbos teikėjai. Aišku, jeigu jie nori prisidėti prie humanitarnių veiksmų, e, tai, tai to neturėtume pamiršti. Neutralumas vėlgi tai yra tam tikra elgsena, asmeninė elgsena, institucijų elgsena. Ir tai matoma tik tai per veiksmus, e, priešingai, tai priešingai atveju tai nieko nereiškia. Toliau. Šią skaitę labai greitai peržvelgsime, nes viskas jau pasakyta. Tai skiriamės ne tik tai uniformą, jos buvimu ir nebuvimu. Skiriamės ne tik tai tuo, kad turime ginklą ar jo neturime. Žinoma, e, skiriamės e, e, štai kuo ar tai politiniai veiksmai, tai, tai nėra nešvankus žodis, ar humanitariniai veiksmai. Toks tas skirimas yra, tas visos diskusijos, civilių, kariškių bendradarbiavimas, veiksmų koordinavimas, tai, tai yra tik tai dalis platesnių diskusijų apie humanitarinius veiksmus ir politinius karinius veiksmus. Toliau. Civiliniai kariniai santykiai, e, kaip matome, yra istorinių priežasčių, nie, niekuomet neatsiri, neatsiriboti nuo kariškių, nes dėjimas gimė karo mūšio laukia. Ir jei dirbi karo mūšio laukia neįmanoma išvengti santykių su kariškiais, nesvarbu e, valstybiniais, nevalstybiniais, e, e, policija. Ir iš tiesų neįmanoma išvengti tų santykių su tais, kas turi ginklą. Mes turime dalintis tą pačią veiksmų erdvę, turime pasiekti to, kad būtumėm priimti, turime užtikrinti saugumą ir uh, šį mėnesį, dabar kalbame apie Libiją, kalbame apie saugumo klausimus ir kai kalbame apie saugumą su kariškiais, mes neprašome apsaugos. Tai reikėtų paaiškinti. Mes prašome koordinuoti e, judėjimą, e, rengiant mūsų infrastruktūrą, kad neatsitiktų nelaimių dėl prasto koordinavimo ir to, kad prastai keičiamas dalymas informacija E, saugumo prasme. Ir paprastai e, karinės operacijos įjungia Raudonojo kryžio humanitarinės e, operacijas, ir paprastai mūsų operacijos yra humanitarinės, skirtos perkeltiesiams asmenėm, asmenėm karo belaisvėms ir mes turime, žinoma, vykdyti koordinavimą, vykdyti dialogą su atsakingom institucijom, kad galėtumėm vykdyti savo apsaugos veiklą. Ir paskutinis pavyzdys. Prieš tris metus buvau Kandahare, Afganistane, lankiausi aerodrome. Ir e, mes buvome e, trise, baltam automobilį, ant kurio buvo raudono e, kryžio ženkla, kryžiaus ženklas. Ir dar vienas e, žmogus buvo automobilyje, e, tiksliau sakant, lavonas buvo, kurį reikėjo sugražinti šeimai. Ir, ir, ir šeima niekuomet net, neatvyktų į NATO pasimti kūno. Ir kad, kad tai rodo, kad ISARP e, pajėgų atstovas kreiptųsi į Raudonąją kryžių, e, kad e, Raudonas kryžius įvykdytų šitą humanitarinį veiksmą, gražintų kūną šeimai, tai čia reikia koordinavimo. Ir iš tiesų NATO vadovybė suprato, ką, ką gali atlikti Raudonasis kryžius. Iš tiesų nešališkumas, neutralumas veikia ir kartais tai yra vienintelis būdas. būdas. Ir šiandien tai matome Libijoje. Raudonasis kryžius praktiškai vienintelio organizatomis ratoje, Bengazija, dabar Tripolyje. Tai veikia. Dėkui. Thank you. Merci beaucoup. Labai ačiū, o dabar suteiksiu žodį ponui Žežar, kuris yra OČE, Bruselio biuro vadovas. Dėkoju, ponė Strefler, dėkoju Jums uh, už tai, kad šeškite susidomėjimą šio klausimu, nes tai yra įdomi tema. Aš daug e, ką išklausiau šį rytą ir galvoju, gal reikėtų praplėsti uh, E, pavadinimą ir sakyti e, išnykstanti riba tarp e, humanitarinio ir karinio bei politinio aspekto. Ryšiai tarp karinių ir humanitarinių aspektų jau yra pagerėję, jau kai kas yra kodifikuota. Aš norėčiau pakalbėti šiek tiek apie tai, kaip mes, Junktinių tautų humanitarinės pagalbos koordinavimo e, tarnyba, biuras, e, tiek daug dėmesio skiriame. Tam mūsų tikslas yra užtikrinti, kad pagalbos teikėjai galėtų atlikti savo darbą. Aš e, Noriu pasakyti, kad e, kartais mes galime būti suprasti kaip dogmatiški, bet turime laikyti savo principų ir e, neleisti, kad juos kas nors koreguotų, jeigu jie nepatinka. Tai nėra kažkokie nauji principai, kurie sukurti vakar. Jie egzistuoja jau seniai ir iš tikrųjų pasirodė esantis teisingi mes labai svarbų dalyką vieną turime prisiminti, kaip apsaugoti humanitarinę erdvę nuo politikų ketinimų. Humanitarinės erdvės politizavimas yra aspektas, į kurį mes turime žiūrėti iš mūsų perspektyvos kaip jungtinių uh, tautų biuro. Yra labai įdomu dirbti Briuselėje, bendraujant su NATO ir ES atstovais. Pasakyčiau, kad mūsų ryšių su ES politiniu ir kariniu aspektu yra sėkmingas todėl, kad mes nu, pasistatėme tam tikrą skaičių apsauginių sienų, turime gairias. Kartais gairias yra suvokiamus kaip, kad humanita, kaip kažkoks primetamas dalykas ateinantis iš e, humanitarinės pagalbos organizacijų. Uh, bet mes nebandome pasakyti, kad mes turime gairias ir jūs turite laikytis kariškiai tų gairių. Tai yra bendras veiksmas ir kartais mes nepakankamai akcentuojame tam tikrus dalykus. E, MCD A, tai yra karinis, civilinis gynybos aspektas, veikia kartu, kad viskas yra dėrybų objektas. Mes šiaip norime kodifikuoti savo santykius, norime užtikrinti, kad kalbame tą pačią kalbą, kad suprantame viską vienodai. Todėl Man atrodo, reikia pabrėžti ryšius tarp humanitarnio ir politinio aspekto, reikia kurti juos, plėtoti. Kai kurios NVO ar humanitarniai veikiai mm, mato čia daugiau problemų dėl e, rizikos susijusios su politiniu mandatu. Dėl to e, mūsų veikla, kitų nevyriausybinio organizacijų veikla, jungtinių e, tautų įvairių organi... E, padalinių veikla yra labai svarbi. Taip pat eko reikia paminėti ar britų, švedų organizacijas. Mes visi šioje bendruomenėje vaidiname atskirą tam tikrą vaidmenį, tai yra apsaugoti humanitarnę erdvę. Aš taip pat norėčiau kai ką pabrėžti. Pone Stifler, jūs labai daug esate padirbėjus šioje srityje. Per sausio plenarnę sesiją buvo mm, patvirtinti tam tikri dalykai Strasbūre. Dabar politinė struktūra, Europos politinė struktūra paremė nepriklausomybę humanitarnio aspekto ir principus. Konsensusas ir parlamento narių pastangos buvo skirtos tam, kad tai įvyktų. E, matome, kad dabar yra mm, suteikta parama e, parlamento, taip pat komisijos ir tarybos e, mūsų pagrindiniams veiklos principams. E, Liepa e, tarybos direktyva paskelbta dėl išorės veiksmų tarnybos taip pat ap pima šį principą. Žinau, kad e, laiko daug nebeturime, bet paminėsiu Eufor Libiją. Kas pasiekta, nes visiems šis klausimas yra aktualus. Kalbu apie pavyzdį ir ryšį tarp dviejų aspektų - humanitarinės bendruomenės ir politinių taip pat struktūrų. Reikia galvoti, kaip galime paremti uh, tam tikrus veiksmus ir kaip padaryti, kad kariškiai suprastų, ką jie turi daryti ir ko neturi daryti ir kodėl tai svarbus. Pirmiausia, reikia pripažinti, kad Europos Sąjungos politinės pajėgos sutarė į savo leksikoną įtraukti žodžius humanitariniai principai. Ir E, gairėse taip pat kalbama apie konkrečius prašymus e, jungtinių tautų humanitarnės pagalbos e, biurui. Tai yra labai įdomus dalykas, kuris atsispindi tarybos rezoliucijoje. Ar Ir Profesorius Kababa taip pat kalbėjo apie tuos aspektus. Jungtinių tautų mandatas taip pat paaiškina ryšius tarp politinio, karinio ir humanitarinio aspekto. Jungtinių tautų tautų saugumo tarnybos rezoliucija dėl Libijos 73 metais priimta yra ne ta pati, kur, ne, ne tokia pat, kokia buvo priimta dramblio kaulo kranto atveju 75 metais. Tai yra skirtingi aspektai ir matome, kad dabar politikai tarsi užima lyderio poziciją. Dar reikia nepamiršti NATO, kuris turi gyventi, kuri turi ir gyventinti politinę valią. Mes turime į šias ypatybės atsižvelgti. Uh, Eufor pavyzdys rodo, kad politikai buvo pasiekę tam tikrą susitarimą neleisti kariškiams daryti tam e, tikrų dalykų Libijoje. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Buvo taip pat kalbama apie tam tikras paskutinės galimybės Nereikia sakyti, kad e, bendruomenė humanitarinė nenori, kad e, jiems padėtų kariškiai. Mes turėtume nebekalbėti apie e, šių dviejų aspektų opoziciją. Nėra teisinga sakyti, kad problema yra ta, kad kariškiai nenori kalbėti su humanitarnės pagalbos teikėjais. Daugelie kontekstų taip nėra. E, pavyzdžiui, tokiuose situacijose kaip Haityje mes matome, kiek humanitarnė bendruomenė prašo kariškių paramos savo veiksmams, nes šiame konkrečiame kontekste, šiuo konkrečiu atveju kariškiai yra papildoma humanitarnių veiksmų e, dalis, tai nėra tik paskutinė kažkokia jau priemonė. E, Ne, būtent nereikia kalbėti, kad kariškiai nenori kalbėti su humanitarnės pagalbos teikėjais ir atvirkščiai. Kodifikavimas šių santykių iš tikrųjų pagerino padėtį. Aš e, labai daug bendrauju su ES ir NATO atstovais ir pasakysiu, kad pamokos NATO iš Pakistano iki dabar yra labai vertingos kartais NATO vos ne persistengė padėdami humanitarnės pagalbos teikėjams, mes to nenorėjome. Taigi tai taip pat yra labai svarbu prisiminti. Laiko nebeturime, dar keletas dalykų. Mes e, matome, kad yra svarbu bendrauti su kariniais humanitariniais veikėjais mums jungtinių tautų humanitarnės pagalbos koordinavimo biurui. Mes darome tai dėl kelių priežasčių. Mes norime pirmiausia užtikrinti, kad būtų gerai suprantami mūsų veikimo principai ir kad kariškiai, humanitarnis aspektas, kari, karinis aspektas suprastų mūsų prievolės ir mandatą. Dėkuoju, o dabar suteiksiu žodį poniai Karimi. Ji yra Oxfamo vykdančioji direktorė, Oxfam Novib vykdančioji direktorė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą. Turiu galimybę pristatyti Jums Oxfam perspektyvą. Taigi Oxfam Novip yra Oxfam asociacijos narė. Mes vienijame 48 įvairias organizacijas, dirbame daugiau nei 80 valstybių, teikiame tvarę humanitarinę pagalbą šią humanitarnę pagalbą teikdami stengiamės kovoti su skurdu ir laikytis vystimosi tikslų. Mes manome, kad įmanoma pažaboti skurdą pasaulyje, tai nėra neįmanomas tikslas. Aš kalbu paskutinė ir e, pateikti mano perspektyvą jums nėra paprasta. E, tačiau yra keletas dalykų, apie kuriuos norėčiau jums papasakoti. Oxfam pasisako už tai, kad humanitarnės pagalbos teikimo politizavimas ir militarizavimas būtų mažinima, mažinamas. Dabar vis daugiau matome politizavimo ir um, militarizavimo apraiškų ir nuo to nukenčia visuomenė, nuo to nukenčia pačios pagalbos teikimas, mes prarandame pasitikėjimą. Uh, Turime galvoti apie tai, kaip e, pagalba gaunanti visuomenė mus mato. Pastaruoju metu būta daug e, samyšio šioje srityje. Vasario mėnesį Okfam e, paskelbė savo tyrimą Whose Aid Is It Anyway? Kieno tai pagalba? Šiame pranešime mes nagrinėjome, kokia yra dabartinė situacija teikiant humanitarinę pagalbą. Noriu pristatyti Jums pačius svarbiausius šio tyrimo šios ataskaitos punktus. Panagrinėję tyrimus ir panagrinėję įvairius statistinius duomenis, pastebėsite, kad 25 procentai visos vystomosios pagalbos, kurią teikia ES ir valstybės narės, per pastarosius metus šie 25 procentai susitelkė trijose valstybėse - Irake, Afganistane, Pakistane. Aš manau, kad Šis sąrašas labai aiškiai parodo, kad politiniai sumetimai teikiant pagalbą buvo patys svarbiausi. Įdomu tai, kaip pagalba teikiama Irake. 2008 metais, pavyzdžiui, Europos Sąjunga, ypač, aišku, valstybės narės, Irakui suteikė 5 milijardus JAV dolerių kaip pagalba. O 2009 metais, po to, kai e, didžioji karinių pajėgų dalis iš Irako buvo patraukta, ši pagalbos suma nusmuko iki 225 milijonų JAV dolerių. Tai puikus pavyzdys pabrėžiantis tą kintančią proporciją. Mes manome, kad šios tendencijos yra labai nepageidautinos tiek mastant apie vystomosios pagalbos teikimą, tiek apie humanitarnės pagalbos teikimą. Likščiol ši pagalba yra labai glaudžiai susijęta su politiniais tikslais. Daug kas kalbėjo apie Afganistaną, aš taip pat norėčiau paminėti Afganistano atvejį, nes Afganistanas tikrai yra puikus modelis parodantis, kad gali pagalba teikiant nutikti ir daug negerų dalykų. Nuo 82 metų mes dirbame Afganistane, e, bendradarbiaujame su vietos organizacijomis, e, kovodami prieš skurdą. Aš kaip tik e, prieš porą dienų viešėjau Afganistane. Ir jei jūs panagrinėsite situaciją Afganistane, pamatysite, kad dabar yra pereinamasis laikotarpis. Dabar kariškiai traukiasi, o vis dėlto teikiant pagalbą, pagalba yra koordinuojama kariškių. Tuo tarpu mes turėtume kalbėti apie tai, kad teikiant humanitarinę pagalbą yra būtina nepriklausoma lyderystė. Jungtinės, nei jungtinės tautos, nei OHA, humanitarinės pagalbos koordinavimo biuras Afganistane, nėra pasirengęs pavimo. Kor, situacija koordinuojama vis dar kariškių. Tuo tarpu tikimasi, kad kariniai pajėgumai bus išplėsti. Tikimasi, kad pavyzdžiui bus suintensyvinta mėlynųjų šalmų veikla. Tačiau mes vis dėlto neturime visiškos tikslios informacijos, prieiga prie informacijos yra ribota. Iškyla klausimas, kogi reikia Afganistanui. Afganistanui reikalingi nepriklausomi objektyvūs įgaliojimai. Reikia, kad atsirastų dėrybininkas, galintis nepriklausomai dėrėtis su visomis konflikto pusėmis, tuo pačiu užtikrinant piliečių teisės. Kodėl aš sakau, kad Afganistano politika nepasiteisino ir kodėl turėtume pasimokyti iš situacijos ten? kariškiai bando įgyvendinti trumpalaikius projektus, kuriais bando pritraukti žmonių mintis, širdis, e, taip bandydami užsitikrinti savo bonusus savo programų įgyvendinimui. Tokios strategijos laikiosi ir tarptautinė e, bendruomenė, tačiau dar didesnį nerimą kelia tai, kad yra didžiulė praraja tarp visuomenės, tarptautinės bendruomenės. Ir kita praraja tarp, ben, e, tarp visuomenės ir vyriausybės ir tarptautinių organizacijų. Tai rodo, kad norint užtikrinti saugę Afganistano ateitį, reikia ieškoti kitų sprendimų. Likščiol buvo susikoncentruota į trumpalaikius tikslus Žmonės mato ir girdi, kad į šalį suplaukia milijo, milijardinės sumos, tačiau realiai jie nemato kad, ir nejaučia, kad gyvenimas Afganistane būtų pasikeitęs į gerą pusę. Galima sakyti, kad tų užsibrieštų tikslų, tai yra sustiprinti nacionalinę vyriausybę, Afganistane vis dėlto nebuvo pasiekta. Uh, Baigdama noriu pasakyti, kad e, labai svarbu pasimokyti iš Afganistano patirties. Turime užtikrinti, kad e, humanitarnės pagalbos teikimas vyktų visiškai nepriklausomai teikiant vystomąją pagalbą, taip pat svarbu siekti kitų tikslų, atsisakyti politinės darbo atvarkės, politinių tikslų, galvoti apie skurdo mažinimą. Dabar humanitarinės pagalbos teikimo apimtys sumažėjo. Kodėl? Ir yra tam daug priežasčių. Echo turėtų veikti visiškai nepriklausomai. O Eufor misija turėtų būti paskutinė korta. Mums nereikia tokios situacijos, kuri dabar yra Libijoje. Labai ačiū, ponė Gerens. Turite klausimą? E, tos tais kalbos nepalengvino mūsų užduoties, jos nėra labai vienalytės. Noriu pasakyti, kad tam tikrais atvejais kariškiai su humanitarnės pagalbos teikėjais puikiai sutarė. Vienas iš tokių gerų pavyzdžių yra Haitis gerai, kad Haitė buvo kariškiai, nes kitaip niekas nebūtų pajudėję iš vietos. Ir reikėjo uh, suprasti, kad tik tai įsikišus amerikiečiams, uh, kariškiams pradėjo humanitarinė pagalba tekėti. Pone Karimi, jūs pateikėte gana tokį nuoseklų, kur kas e, nuoseklesnį požiūrį negu kad anksčiau, kad būdavo. Europos Sąjungoje veikia institucinė sistema ir reikia kažką joje daryti, kad visi veikėjai galėtų e, kaip galima geresnėmis sąlygomis veikti. Dabar e, turime sistemą vietoje, bet ar ji iš tikrųjų yra optimali, ar gali duoti geriausių rezultatų, galbūt ką nors reikėtų keisti. Ar e, Tartautinio Raudono kryžiaus komiteto atstovui turiu klausimą. Tam tikrose vietose net ir jūs, nors e, turite nešališko veikėjo įvaizdį, patirite sunkumų. Kaip galėtumėte įvertinti politinę aplinką, kartais jūs turite atitraukti savo veikėjus iš tam tikrų vietų. Ir kokios yra problemos ir dėl neutralumo dalyko, jūs niekada jų neperžengėte. Kas pirmasis atsakys į klausimą? Prašom. Į jūsų klausimą galiu atsakyti štai kaip. Kas nustato raudonas ribas. Taip yra tam tikrų kontekstų, kur mm, Raudonasis kryžius e, nekel, nekeičia savo, e, e, savo mandato, savo e, pozicijų ir negali padėti tiems gyventojams, kuriems norėtų padėti. Dėl e, tų ribų peržengiamos jos ar neperžengiamos. Mes norime užsitikrinti saugią aplinką e, humanitarnės e, organizacijos keičia savo darbo pobūdį, e, prisitaiko ir egzistuoja didelis skirtumas tarp to, ar esi aplinkos auka, ir ar esi tiesioginių grasinimų auka, tada jau reikia sustoti. Ir man atrodo, kad visoms organizacijoms tas pats taikytina. Kai kurios yra tiesiai užpuolamos, tai reiškia, kad po to yra antraukiamas operacijos. Tai yra visiškai aišku humanitarinėje aplinkoje egzistuoja tam tikras atsparumas pavojams, kuris yra skirtingas. E, Junktinės tautos turi klasifikacijos sistemą pavojų. E, tai yra tam tikras kitoks supratimas. E, kartais Ir reikia taip pat pastebėti, kad kartais e, ne visi sprendimai gali būti įgyvendinti vietoje. Mes labai gerai žinome, kad yra tam kad veikiai supranta, kad jie turi būti neutralūs, nepriklausomi ir kad jie turi veikti, imti savo tiesioginių veiksmų, tai mes žinome, yra įmanoma. Ir mes bandome išvengti tokių situacijų, kurios paskatintų uh, tam tikrą ekstremalų elgesį humanitarnės pagalbos teikėjų atžvilgių. Dėkuoju Jums už e, klausimą. Nežinau, ar aš pats geriausias asmuo atsakinėti Jums apie Europos institucijas, bet, nes Jums nepriklausau, aš paprasčiausiai dirbu, bendradarbiauju su įvairiomis e, Europos organizacijomis. Taigi klausimas buvo, ar mes turime geras priemonės, ar gerai veikia organizacinė institucinė struktūra, kuri e, išsaugotų humanitarnės pagalbos teikimo principus. Šiandien rytą jau buvo pasakyta Piterio e, Zangelio, kad Europos organiza, institucijos e, pasižymi tam tikrą sandarą, reikia e, labai aiškiai, kartais kyla problemų dėl to, kad viena tarnyba nežino, ką turi daryti kita arba ką daro kita. Pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnyba nežino, kas vyksta taryboje ar panašiai. Uh, Jūs sausio mėnesį dar kartą primonėte apie politinės prievolės, bet ir apie politinius tam tikrus elementus ir karinius. Svarbiausia yra galvoti apie kontekstą. Haitis buvo vienas kontekstas, Libija kitas. E, kolega e, Ganasie kalbėjo apie Čadą, tai dar kitas kontekstas. Mes turime vadovautis e, pagrindiniais principais, bet turime su, negalime sakyti, kad būtent e, tik tai taip reikia veikti, nes viskas priklauso nuo konteksto. E, Kitis gali pasakyti, kad kodėl jūs nenorite dabar kariškių Libijoje, jeigu jais pasikliovėte Haityje. Reikia, kad būtų viskas aiškiai apibriešta. Uh, Haityje buvo aiškiai pasakyta, kokį e, vaidmenį vaidina monitoring informacijos centras ir kitos organizacijos. Aš taip pat galvoju, kad tai labiau yra dialogo klausimas ir tarpusavio supratimo klausimas. Aš iki šiol iš kops išgirstu ambasadorių pastabas, kad, ga, kad taip ir nelik toli siekia. Mes uh, prisidėjome prie COPS sprendimo uh, ir buvo priimti paskui sprendimai dėl kariškių dalyvavimo ar nedalyvavimo. Svarbiausia yra, kad organizacinė, institucinė visi elementai suvoktų, koks, kaip turi bendradarbiauti vieni su kitais ir su, kad svarbu bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Dabar, ponė Karimi. Um, ehm, nou, dank u wel voor de uh, vraag. Um, ik, uh... Ačiū už klausimą. sakiau, kad apska, uh, Oxfam Afganistane veikia nuo 82-ųjų ir uh, norėjau tai pakartoti, pasakydama, kad mes ten pradėjome veiklą um, anksčiau negu kariškiai ir tęsime veiklą po 14-ojo. Aš uh, pirmą kartą į Afganistaną pati nuvykau 2000-aisiais valdant Talibano administracijai ir ten lankiau, lankiausi nuolat nuo to, nuo to meto ir ką pastebėjau, kad susidurėm ne tik tai su humanitarinė problema, kyla problemų ir su politinė darbo tvarkė. Taigi, uh, Negalime kalbėti vien e, apie tai, kad reikia atskirti humanitarinę ir politinę darbo atvarkę. Žinoma, tai būsena, bet reik, e, tai būtina, tačiau reikia kelti klausimą, ko galima pasiekti tokiuose situacijose intervencijų pagalba. Tarptinė bendruomenė turėtų būti kur kas kuklesnė. Uh, galvodama apie tai, kad kariniais veiksmais gali pasiekti didžiulių pokyčių. Ir nepaisant to kalbėjote apie institucinę sistemą, ką mes manytume esant labai svarbu. Tai tai kad e, būtų aiškios biudžeto e, eilutės, kam panaudojamas biudžetas. Yra vystimusi skirtas biudžetas, jis nemažas yra. E, turime kovoti su skurdu, nes pagrindinės tikslas yra neatstovauti ES politiniams tikslams, o kartais taip atsitinka. Kas dar labai svarbu, tai galvojant apie visą diskusiją dėl humanitarinės pagalbos e, padėties vertinimo, tai, tai neturėtų e, priklausyti nuo ES užsienio politikos, nes tai būtų pražutinga. Dėkui. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés euh, au terme de cette euh, audition, donc euh, permettez-moi de... Atrodo, kad mūsų klausimas euh, baigėsi. Dėkoju visiems dalyviams, visiems klausytojams. Man e, labai malonu, kad pavyko surenkti tokį pasikeitimą nuomonėmis, kadangi santykiai e, tarp karinio ir humanitarinio aspekto kinta, evoliucionuoja e, generolas E, Ganasija e, labai gerai pastebėjo, kad mes turime suvok, suvokti, kad reikia gerbti vieni kitų misijas, taip pat reikia išlaikyti finansavimo šaltinių neutralumą. Aš manau, kad turime ir toliau taip dirbti, ar ne taip, ponia Giorensai? Visi esame atsakingi už humanitarnės pagalbos ateitį, turime išlaikyti nepriklausomumo, nešališkumo. Uh, principus, e, reikia juos išlaikyti, kad ir kas bebūtų. Aš e, manau, kad mes tersime darbą ir susitiksime dar per e, kokį nors panašų klausimą ateityje. Ši tema tikrai reikalauja, kad mes trečią, ketvirtą kartą susitiktume. Ir dabar visiems labai nuoširdžiai dėkuoju.